Colleagues, um, we'll begin the meeting. My fault for being late, so my apologies. Kolegos, pradedam posėdį. Čia mano kaltė, kad vėluojame. Atsiprašau kolego, kurie laukite. Tikrai atsiprašau tų, kas pasirūpinote atvykti į mm, posėdį. Nicina, aš jau pasakoju, iš ryto iš tikrųjų buvo labai intensyvus posėdis, labai daug balsavimo. Ir Kai kurie kolegos, matyt, labai pervargo ir turėjo tiesiog jau eit pailsėti. Gal aš tik apie save taip pasisakau. Tai labai dėkoju kolegoms, kurie atvykote. Kalbame apie New Yorko deklaraciją ir tolesnius veiksmus. Labai džiaugiuosi kad galime pasikeisti nuomonėmis dėl e, bendro susitarimo, dėl saugios, tvarkingos, e, teisėtos migracijos. Ir aš norėčiau paaiškinti, kad mm, čia Minututų generalinio sekretoriaus yra bendras paketas dėl e, saugios, tvarkingos teisėtos migracijos. Dauguma iš jūsų tikriausiai žinote, bet kas nežinote, Jansen yra. Uh, es e, IVT e, vykdomo direktorė. Ir noriu priminti, Junktinių tautų generalinė asamblėje rugsėjo 17 New York'e įvyko susitikimas dėl e, didelių skaičių migrantų ir pabėgėlių buvo patvirtintas mm, sutarimas dėl geresnės reakcijos į tuos iššūkius, tai yra taip vadinama New Yorko deklaracija, tai kuriuos tai žinote apie tai, mm, buvo ir ad hoc delegacija iš, iš Lybė komiteto, ponia Vikstrom, Rosa Grafin mm, ir Rišlain. Jie jau nekart yra pasakoję apie tą vizitą. Mm, dėl to dalyvavimo to aukšto lygio renginėje ir mm, mes turėjome galimybę taip pat, aišku, aš suprantu, anksčiau kalbėtis apie šios klausimus. Taigi, mm, praeitą sausį ponia Knutsen jau pirmąjį kalb... pristatė tolesnius veiksmus ir buvo ir Lybė, ir Afet ir vystimosi pirmininkų bendras svetimas, buvo kreipiamas laiškas integrandė pabėgėlių klausimais, buvo taip pat numatyta kitų metų pradžioje bendrus posėdžius surenkti. Mm, dalyvauti dviejų bendrų komitetų posėdžiuose. Dėkoju Nutsin, kad jie atvyko pas mus ir galės pristatyti e, situaciją dėl pabėgėlių. Tikrai mm, dėl to sustarimo labai dėkuoju Jums ir dabar suteikiu žodį. Much, Chair, for... Labai ačiū pirmininkė, dėkuoju už kvietimą pristatyti Jums informaciją dėl migracijos tarimų proceso. Tikrai džiugu, kad jūs pakvietė ponus Grandi ir Laisy Swing į komitetų posėdžius kitų metų pradžioje, nes iš tikrųjų labai svarbu yra pakalbėti būtent apie tuos veiksmus prieš galvojant apie tolesnius, tolesnių projektų rengimą. Ir dabar e, iš tikrųjų esame globalos migracijos kompaktų jungtinių tautų gyvenimo proceso viduryje. Aišku, tai buvo 193 e, valstybių sudarintas labai puikus dokumentas ir visas procesas turėjo būti užbaigtas kitų metų rugsėjai. Junktinių tautų generalinė asamblėje, tačiau tiek panas Gutierrez, tiek panas Lečeret, tiek panas Grandi, tiek panas Vink, tiek Lais Harbour, kuris irgi lankėsi parlamente, stengiasi akcentuoti, kad mes esame proceso viduryje ir turime išsaugoti pagreitį, kadangi yra tikrai didžiulis ryštas ir, ir, ir yra daug siekių ir ketinimų um, judėti į priekį ir užtikrinti, kad tas. Uh, migracijos ryties susitarimas iš tikrųjų būtų įgyvendintas visų. E, taigi pagrėžio išlaikymas yra labai svarbus ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs um, domitės šio klausimu. Tikrai svarbu kalbėti migraciją, bet reikia taip pat akcentuoti, kad kadangi tas jungtinių tautų sutarimas patenka į efektyvaus multiralizmo, daugiašališkumo e, bendrą platesnį kontekstą, tai aišku, mes remiame jungtinės tautas, pana Gutierės. Um, šioje srityje, tai tikrai reikia turėti omenyje tą visą platesnį kontekstą. Taigi, kas vyksta dabar, tai kad mes artėjame prie konsultacijų etapo pabaigos. Aš nežinau, ar europarlamentarai dalyvavo tose tematinėse konsultacijose, kurios vyko Ženevoje, New York ir Vienoje. Mm, buvo kalbama apie įvairius klausimus, kurie yra New Yorko deklaracijoje. Aš nesileisiu detalės, bet turiu pasakyti, kad per pastarosius šešis mėnesius mm, vyko tikrai labai turtingas turtingas konsultacijų procesas. Ir Louis Harbour, kuris, ir, kaip žinote, e, generalinio sekretorijos specialus atstovas migracijai, kartu Šveicarijos ir Meksikos uh, pagalbininkais šio sutarimo gyvenimui. Nusprendė, kad tai yra tikrai labai svarbus procesas, labai sudėtingas, nes ir, ir tematinės konsultacijos apėmė visus klausimus, ir pagrindinės visas, ir teisėtą migraciją, ir vystimosi klausimus, ir taip pat vyko regionės ar konsultacijos. Tačiau iš tikrųjų labai išaiškėjo migracijos visa tema, visi klausimai tikrai ir. ir, ir ir Europos Sąjungos valstybės narės kalbėjosi, ir jungtinių tautų visos valstybės kalbėjosi, ir, ir, ir akademinis pasaulis, pilietinis visuomenės ir taip toliau. Um, kalbėjo tikrai labai daug informacijos yra dabar sukaupta ir tai yra labai svarbu. Tikrai iš, niekada dar nėra taip anksčiau padaryta, kad tiek būtų sistemingai surinktos informacijos. Visi skaičiai, faktai taip išsamei surinkti, rengiantis darybiniam procesui. Uh, iš tikrųjų kiekviena, kiekvienoje konsultacijų srityje surinkta labai daug informacijos ir, ir, ir tikriausiai jumi bus naudinga. Svarbu, aišku, um, pristatyti ir e, tų konsultacijų apibendrinimą. Ir konsultacijų procesas dabar prieartėjo ir mes dabar jau ruošiamės. Konsultacijų e, procesas baigėsi ir dabar mes jau ruošiamės Meksikos e, renginiui, kur Meksikos ir um, Šveicarijos e, šio susitarimo gyvenimo pagalbininkai e, organizuoja renginį, kad būtų galima tų visų konsultacijų rezultatus aptarti, įvertinti situaciją, kurioje esame dabar, kur norėtumėm būti su šio susitarimo gyvenimo, kad būtų galima pradėti tas išsames diskusijas, kaip užpilti spragas ir kokį poveikį šis jungtinių tautų sutarimas migracijos turi turėti. Bet bendrai visur. Europos Sąjunga yra minima kaip viena iš labai svarbių dalyvių Meksikoje ir manau, kad tai pozityvu ir tai reiškia, kad mm, Junktinės tautos Harvard labai didelį e, dėmesį skyrė e, Europos Sąjungos dalyvavimui, tai iš tikrųjų labai svarbu, kad viskas judėtų dinamiškai. Meksikoje renginys truks tris dienas, e, na, kol dar neuždavėt klausimą, aš iš karto ir pasakysiu, kad uh, bus galimybė Europos parlamento nariam dalyvauti ir suinteresų grupių mm, brandolyje. Manau, kad tai svarbu būtų paminėti. Ir Meksikos rezultatas bus uh, dviejų pirmininkų apibendrinimas siekiant um, padaryti išvadas iš viso to, ka, kas bus aptarta tose dviejose dienose, kuomet vyks nepaprastai intensyvios diskusijos grupėse. Ir tai bus pagrindas taip vadinamam nuliniam projektui, tai bus pamatas tolesnėms dėryboms, kurios vyks sausio pabaigoje vasario pradžioje. Aš taip įsivaizduoju, kad po to bus maždaug šeši mėnesiai labai intensyvių darybų. Iš esmės, kiekvieną mėnesį po porą dienų. Bet gal tiek. Šiandien mes išplatinome informaciją. Aš atsiprašau, kad pakankamai vėlai tą padarėme. Taigi išplatinome ES indėlį, kurį pateikėme Louis Arbor. Ji dalyvavo visame procese, ji dalyvavo visose susitikimuose, taip pat ir su abiem pagalbininkais. E, ir jos bendras uždavinys bus parengti ataskaitą generalinio sekretorijos pono Gutierės vardu. Ir greičiausiai pasirodys prieš kalėdas, gal gruodžio pradžioje netgi, apibendrinant visą procesą ir galbūt ponia Harbour pabandys nutiesti kelią strategijos, vizijos formavimui dėl migracijos ateityje, įvertinant visas praeities klaidas. Tai bus dokumentas orientuotas į ateitį, ne techniškas, bet pristatantis idėjas. Ir aš manau, kad tada abu pagalbininkai galės pasitelkti šį dokumentą kaip pagrindą savo nulinio projekto rengimui. Uh, visas procesas labai skaidrus ir įtraukiantis tiek galvojant apie jungtinių tautų narės ar NVO pilietinę visuomenę. Louise Arbor mm, paprašė indėlio iš visų, kaip galima platesnio to indėlio, iš, iš, iš visų valstybių narių, ką jos galvoja, kas turėtų būti sudėta į tą sus, jungtinių tautų migracijos sutarimą. Mes paprašėme mm, visą tai sudėti, tai aptarti su valstybėmis narėmis, tai yra tik tai gairės, mes kalbėjome apie tai jau su valstybėmis narėmis, nes jeigu mes sieksime, kad procesas būtų sėkmingas, tai labai svarbu, kad ES um, veiktų iš ir būtų vertinama kaip vieninga. Aišku, tai e, nereiškia, kad valstybės narės negali teikti savo individualių indėlių, tačiau labai svarbu yra, kad ES pateiktų bendrą savo e, tokį planą, matymą to, kokiu mes rezultatų siektumėm. Tai dabar tokie būtų pagrindiniai elementai. Mes uh, jau pateikėme tam tikrų idėjų dėl e, šešių antraščių. Aišku, jūsų nestebins visą tai, nes iš esmės laikomės New Yorko deklaracijos. Tai buvo tikrai labai plačių užmojų dokumentas ir man atrodo yra tokia bendra nuomonių konvergencija, kad yra iš esmės ten sudėtos visos tos temos, kuriuose turėtumėm įsigilinti ar išplėsti savo veiksmus. Tai galvojant apie tą mūsų naratyvą, mes keliame visų pirma klausimą e, dėl to, kad turėtų būti visų pirma viskas suvesta į um, migrantų žmogausius teises, kad būtų ir apsauga, ir pagalba suteikta, ir taip pat ir reikia nepamiršti pažeidžiamų migrantų, vaikų, aišku, lyties aspektas yra svarbus. Toliau antras e, klausimų ratas, tai būtų tai, ką mes vadiname migracijos priežastis ar jas skatinantis veiksniai. Čia mes analizuojame įvairius faktorius. Uh, kurie gali paskatinti žmonės judėti, migruoti. Ar tai būtų žmogaus sukeltos priežastis, sakykime, saugumas, vidiniai kažkokie tai šalies klausimai, ar tai būtų gyvalinis nelaimės. Taigi čia reikėtų galvoti, kaip geriausiai spręsti būtent migracijos priežastis, sukėlėjus. Uh, Čia reikia galvoti apie tokius dalykus kaip konfliktų prevencija, atsparumas, kad tokios situacijos nesusidarytų. Trečia mm, klausimų grupė, tai čia. A, ir aišku, tie klausimai persipina tarpusavė, siesi tarpusavė, migracija, mes galvojame, į migraciją reikia pažvelgti iš vystimosi mm, prizmės. Uh, bet per vystimosi prizmę iš tikrųjų iš, iš to požiūrė taško, kadangi migracija gali pas, būti teigiama, teigiamas posmis e, vystimusi ir atvirkščiai, mes žiūrime į paskirties e, valstybės, e, kilmės valstybės, gal žiūrime apie tai, kaip turtingesnės valstybės čia atrodo, kaip yra pervedimai pinigų atliekami namie pasilikusiems ir taip toliau. Toliau, valdysenos klausimų grupė, tai yra labai plati, aišku, grupė, nes migracija, žinoma, vyksta ir pietinė ašimi, ir pietų šiaurės ašimi. Uh, Tai labai svarbu kalbėtis tarpusavėje, kaip geriau suvaldyti, tvarkingai organizuoti, m, mm, užtikrinti m, mm, saugę teisėtą migraciją. Ir čia eina kalba apie tokius dalykus kaip sienos, techninė pagalba, palaikymas. Toliau bendarbiavimas dėl savanoriško grįžimo atgal, dėl teisų gynimo saugių ir efektyvių būdų Penktoji klausimų grupė būtų kaip mes sprendžiame neteisėtos migracijos e, problemą, ypač galvojant apie kontrabandininkus, priekeivius žmonėmis, kaip mes galėtumėm tokius verslo modelius sugriauti, kovoti su tuo, kaip galėtumėm padėti bendrai toms valstybėms kovoti mm, su e, kontrabandininkais ir priekeivius žmonėmis, e, kaip tos nusikalstamus tinklus griauti. Toliau, aišku, Mm, klausimas būtų, kaip uh, užtikrinti užimtumo galimybės, darbo jėgos judumo galimybės mm, ir visus pajėgumus, kaip galėtumėm stiprinti priimančiose valstybėse. Uh, Harvard būtent tą sritį plėtos irgi. Um, taigi, Visi tie klausimai po to bus galų gale apibendrinti ir jau um, glaustesnių variantų integruoti galutinį susitarimo tekstą. Aš manau, kad ir Meksiko, ir vėliau bus būtent kalbam apie e, tą follow-up mechanizmą, tai yra mechanizmą e, žiūrint, e, kas bus daroma po to, tai yra, kad būtų pratestas tas darbas, kad tai nebūtų tas jungtinių tautų migracijos sutarimas vienkartinis darbas, kad būtų tęsiamas tas procesas ir po to. Ir labai daug kas pritarė tam, kad dokumentas turėtų būti um, neprivalomas, ne teisinio pobūdžio dokumentas, bet vis tiek, bet kokia atveju mums reikia tam tikro peržiūros mechanizmo, mechanizmo, kuris, aišku, nereikštų naujų struktūrų kūrimo, tačiau tai, tai, tai būtų toks lengvas, nekomplikuotas mechanizmas ir Aišku, yra įvairių formų, kurias galima įtraukti. E, tarptautinė migracijos organizacija, aš manau, kad tikrai būtų toks, aišku, natūralus galbūt. V, v, variantas, toliau aukšto lygio migracijos mm, dialogo forumas, jungtinių tautų generalinės asamblės ir ar, ar, ar migracijos fondas. Žodžiu, būtų daug tokių galbūt struktūrų ir tos peršos mechanizmas galėtų panalizuoti būtent, ką būtų galima įtraukti, kaip kažkokius tikslus galbūt užbriežti, galbūt yra kažkokios tai geriausios praktikos kurią būtų galima paskleisti ir, ir visi galėtų prie to prisidėti. Tam, kad visą tai vyktų sėkmingai, labai svarbu pasakyti, kad aišku, e, šis požiūris remiasi e, daugeliu suinteresuotų šalių, tačiau galiausiai tai bus tarp vyriausybinis procesas. Ir uh, geras, svarus rezultatas bus užtikrintas tik tuo met, jeigu bus plačiai sugebėta pasiekti, um, tai vadinamas outreach, jeigu bus tikrai platus ir, ir, ir bus užtikrintos tos pastangos, kurios apriektų plačiai ir, ir tęstusi ilgai ir, ir, ir, ir Afrika, ir mūsų valstybės, ir Azija, visi turės prisijungti prie to proceso kaip tikri dalyviai. Tik tuo met visiems situacija bus naudinga, palanki ir, ir, ir tikrai įvairiose tose klausimų ratose yra bendrai rūpimų visiems, bet tokio bendro intereso klausimų. Aišku, visi kalba apie tai, kad turėtų būti neprivaloma sistema, tai ir lankstumą reikia išlaikyti, nes iš tikrųjų migracija žinoma yra, galaikis reiškinys ir. Uh, ir mes visi remiame, aišku, tai, bet reikia nepamiršti, kad e, mechanizmas turėtų būti pakankamai lankstus, kad jis galėtų prisiderinti prie ateities iššūkių, prie pasikeitimų, galėtų aukti ir adaptuotis. Taigi, sausio pradžioje, aš manau, jau turėsime ir daugiau, kuomet jau priartėsime prie tikrojo to dėrybinio proceso. Ai. Ačiū, ponė Knudsen. <clears throat> Europos Sąjungos uh, indėlis, dokumentas yra parengtas, e, ponė Knudsen jį mums perteikė. Ir kurie norite, kolegos, jeigu pavėlavote ateiti jos įžanginę kalbą, galite tai pasiskaityti, kaip jums sakiau, Libe, Afet ir Deve komitetams ši tema labai aktuali, ypač mūsų komitetui. O dabar E, pradedame diskusiją. Jau sakiau, kad e, pasisakysime tą temą visi, kas norėsime ir e, išgirsime naujausios informacijos. Elišlain nori pasisakyti. Ji buvo New Yorko posėdėje, todėl turbūt jūs ir pradėsit. Grazie, Claude. Uh, la ringrazio di essere. Ačiū, Klaudai. Palauksiu, kol jūs užsidėsite ausinės. Ačiū, kad dar kartą atėjote pas mus ir ačiū už tokią svarbę informaciją. E, dabar žinome, kaip tas procesas juda į priekį. E, kartu su kolegomis aš dalyvau delegacijoje vykusioje į šį vadovų susitikimą. Mes e, aiškiai supratome, koks šis renginys svarbus, galvojant apie tarptautinį kontekstą. Man atrodo, kad reikia suskupti, nes e, nuveikti reikia labai daug. Noriu tik priminti, kad šiandien iš ryto mūsų komitetas balsavo dėl Europos prieglašių sistemos esminio dokumento, Dublino reglamento. Tai darydami mes norime labai aiškiai pasakyti, jog apseimame atsakomybę už migrantų prieimimą. Ta pozicija buvo labai naudinga, parlamento pozicija. Ji prisidėjo prie diskusijos jungtinių tautų vadovų susitikime. Kalbėjome apie sąžininką atsakomybės pasidalyjimą. Apie tai kalbama ne tik Europos lygio, globalinio lygio apie tai kalbama. Visi supranta, kad 86 procentai e, žmonių išvarytų iš savo namų, iš pasaulio, yra iš besivystančio pasaulio, taigi iš neturtingiausių valstybių. Ir tos neturtingiausios valstybės deda daugiausia pastangų, kad tuos migrantus priimtų. Turėtum kažkokiu būdu kompensuoti tą padėtį, subalansuoti. Šyrit išbalsavę dėl šio dokumento mes e, įgausime patikimesnį mandatą New York'e kalbėti apie globalų atsakomybės pasidalymą sąžiningai. Aš pati šiame komitete toliau stebėsiu šį svarbų e, vadovų susitikimą ir žiūrėsiu, kuria kryptimi lypsama. Ačiū už tokį bendrą susitarimą migrantų srityje. Galbūt mes rasime globalų turtingųjų valstybių susitarimą ir nuspręsime, kaip priimti tuos žmonės, kuriems to labiausiai reikia. Ačiū, aš norėčiau papildyti. Elišlain kalbėjo apie Dublino ketvirtąjį reglamentą didelė dauguma buvo paremtas naujas pranešimas. Šiame dokumente yra sakoma, kad jūs padėsite mums įgyvendinti prieglupšio paketą. Dauguma parlamento frakcijų teiks savo komunikatus, kitaip prisidės prie šio paketo rengimo. Ir mes tikimės, kad kartu su Dublino reglamentu šis pabėgėlių paketas suvaidins labai svarbu vaidmenį, ES galės būti įtakingesnė. Toliau Cecil Kiengu, kuri rengia pranešimą apie migraciją. Grazie. Eh. Ačiū, Klaudai. Ir aš noriu padėkoti pranešėjai. Ačiū pasiekus tokį rezultatą. Labai ilgalaikė vizija. Šiandien iš ryto aš grįžau iš labai svarbaus vizito į Nigeriją. Atvažiavau į parlamentą tiesiai šyrit, kad galėčiau e, šio komiteto posėdėje dalyvauti. Taip pat aš galiu pasakyti, kad noriu tiesiogiai papasakoti apie tai, ką aš ten mačiau. Aš kartu su kolega Lopes lankiausi Nigerijoje ir tai eina į gebėjimų stiprinimo, parlamento gebėjimų, parlamentų ir senato gebėjimų stiprinimą. Tokiu būdu mes galime geriau suprasti, kokį vaidmenį atlieka e, parlamentai, nariai, kaip gali dalyvauti šiame procese, tai neturi būti kažkoks tai laikinas e, darbas priebėgomis. Mes turėtumėm kalbėti apie nuoseklų e, daugias luoksnio valdymo darbą, srities darbą. Be abejo, Europos parlamento nariai turi atlikti svarbiausią vaidmenį šioje srityje, nes Nigerijoje susitelkėme į parlamento vaidmenį stiprinant visą tai. Bet tuo pat metu mes supratome, kad tai yra gyvybiškai svarbu. Turime pradėti galvoti apie globalų požiūrį į E, po visų tuo glūdinčias priežastis. Mes negalime kalbėti ar užsipildinėti kažkokias valstybės, galvokime apie konkrečius rezultatus, holistiškiau vertinkime padėtį, atsakingai valdykime e, padėtį. Ir aš čia galvoju apie tokius dalykus kaip terorizmas, pavyzdžiui, žinome, kokiu padariniu tai atneša. Taip pat turėtumėm kalbėti apie ryšį tarp migracijos ir mobilumo. Galvojame ir apie legalius kanalus, e, nemažai jos aptarime. Dar viena aktuali tema - klimato kaita. Klimato kaita buvo aptarta atskirame pranešime per AKR susitikimą Venasų. Ten buvę delegatai įvertino New Yorko deklaraciją, pažiūrėjo, kas yra siūloma ir buvo pasiūlyta, kad reikėtų pradėti kalbėti apie klimato pabėgėlius Pagalvokime, kas bus po 30, po 50 metų. Pažiūrėkime, kur tie žmonės galų gale turės eiti. Sutinku su tuo, ką kalė, sakė kolega Edita Šlainer. E, atsakomybės pasidalymas. Tai turi būti daroma legitimiai. Kitaip tariant, aš nesitikiu, kad valstybės narės, aš tiksliau tikiuosi, kad valstybės narės ne tik atsakomybę pasidalins, bet kad ir pateiks teisė kūrinių pasiūlymų konkrečių, nes dabar turime neprivalomą laisvanoriško principo sistemą. Mes turime parengti labai aiškius konkrečius dokumentus. Nuo baigdama aš noriu išsakyti prašymą. Taut, jungtinėms tautoms priemus deklaraciją aš stebėjau padėtį ir galvojau, kaip būtų galima viską gyvendinti. Todėl aš norėčiau, kad ir toliau taip būtų daroma. Ir norėčiau e, taip tokiu tokių pat žinių turėdama važiuoti į Meksiką. Kaip pirmininkas Klodas sakė, aš norėčiau tęsti šį darbą, nes mums dabar iš tiesų reikia holistiško požiūrio. Pasižymėjau, Cecil, pasižymėjau. Jill Sargentini. Thank you, Chair. Chair, I looked at the... Ačiū, pirmininkė. Aš peržiūrėjau, e, kas buvo nuveikta iki rugsėjo vidurio šiame procese Ir man susidarė įspūdis, kad yra pliusiukai padedami. Sakoma, kad pagarba žmogaus teisėms egzistuoja, vaikai apsaugomi, lyčių moterų, te, vyrų moterų teisės užtikrintos, e, paslaugos prie, e, prieiga prie pagrindinių paslaugų, klimato kaitos problemos, galimas e, migratų indėlis, diasporus vaidmuo, persinčiamų pinigų vaidmuo, socialinė sanglauda, reguliarių bendravimo kanalų skatinimas. Viskas labai logiška, bet viskas tik tai pliusiukais pažymėta. Ir jeigu aš pradedu galvoti, kaip tą padaryti, manau, kad mes, ES, turėtumėm pripažinti, kad viskas turi būti neprivaloma juridinė prasme, procesas turi būti veiksmingas, aiškus ir skaidrus. Galvojant apie jau dabar egzistuojančius jungtinių tautų formus, neturi būti sukurta jokių naujų struktūrų, o svarbiausia, e, reikia, kad valstybėms narėms netektų mokėti daugiau pinigų. Nežinau, ar aš viską supratau, koks yra šio proceso e, papildomas naudingumas ir kaip mes viską turėtumėm vertinti. Ir žiūrėkime, kokios veiklos dabar ES įmasi prieglupščio ir migracijos krizėje savo pačios viduje. Kalbame apie legalius kelius, galima apie tai kalbėti New York'e, bet pati ES to nesukuria. Aš man atrodo neklystu kokios pagrindinės migracijos priežasys. Pažiūrėkite, kaip ES patikos fondas Afrikai leidžiamas. Pamatysime, kad 2016 metų pabaigoje ir 2017 metais pinigai iš mažiausiai išsivystusių šalių yra permetami į minimalių pajamų valstybės. Pinigai iš projektų, kurie yra skirti kovai su skurdu, yra permetami į sienos kontrolės e, projektus ir panašiai. Pinigų investavimas atimant verslą. Aš matau jūsų signalą, pirmininkė, to sustosiu. Tam, kad investuotume pinigus e, ir jauni nusikaltėliai Nigerijoje liktų be darbo, nepadės e, kovoti su geriausiamis migracijos priežastimis. O aš čia tikrai turiu galvoje tuos Nigerijos jaunuolius, kurie yra į nusikalstamą veiklą įsivėlę. Europoje turėtume pasirūpinti ne, kad žmonės e, išvažiuotų, o kad žmonės netvažiuotų jungtinėse tautose, jeigu toks darbas bus daromas, bus labai teisinga, mano nuomonė. Sorry, fem. Um, Dėkoju. Atsiprašau. Na, mm, turiu nutraukti, turime 14.30 baigti šio klausimo aptarimą. Suteiksiu dar vieną žodį, dar kartą žodį vienam kalbėtojui. Čia ne jūsų, čia mano kaltė. Mes tiesiog vėliau pradėjome ir keliom minutėm paskutinė kalbėtoja. Prašau, kalbėtas, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Neturiu galimybės dalyvauti šioje New Yorko konferencijoje, tačiau pritariu tam, ką sakė kolegos, ypač tam, uh, uh, uh, tam ką sakė kolegė, ką tik grįžusi iš Nigerijos. Ir tai yra tik tai dar vienas pavyzdys, kuris rodo, kaip uh, ES politikos, visapusiškos politikos, kokie ateityje gali būti rezultatai. Taigi tiesiog tai verčia susimastyti, kad formuodami migracijos politiką turėtume suformuoluoti holistinį metodą, nes E, Europos Sąjungos požiūris į migraciją ir šiol buvo netvarus, netinkamas, nes pabėgėliai buvo e, vertinami kaip rizika Europos socialiniai sistemai, saugumui, tapatybė ir taip toliau. O kita vertus. Mm, Tiesiog e, yra didelis polinkis e, migraciją kaip fenomeną vertinti neigiamai ir e, tai sieti su bendradarbiavimo ir pagalbos susitarimais su tomis šalimis, su kuriamis palaikome santykius, iš kurios atvyksta migrantai, nes šis veiksnys yra nuolatinis. Ir kiekvienas iki palaikant ryšius su trečiosiomis šalimis tenka sugrįžti ir prie šio klausimo. Ir mes esame tiesiog pamišę dėl gražinimo. Mes ir čia Europos parlamente nuolat apie tai kalbame. Ir, ir norėtųsi sužinoti, ar e, toks neigiamas ES migracijos politikos elementas buvo identifikuotas ir New Yorko konferencijos kontekste. Dėkoju. Ir, na, ponė Sertitinė ir Elištenė kalbės apie Dubliną ir kitus dokumentų rinkinio elementus, ties kuriais dirbame. Ir beje, jį minėjo ir teisėta migracija. Taip, aš taip pat dirbu ties vieno susijusių dokumentų, jie taip pat aptariami ir taryboje, taryboje dar, daroma pažanga. Ir manau, kad šiame mūsų aptariame dokumente labai svarbus, antraštės yra teisingas, teisingi dalykai pasakyti, bet galbūt reikia pripažinti, kad dirbame ties sudėtingu teisės aktu, darome pažangą ir tai, galėtume, ir galėtume, tai būtų proga pasakyti tarybai, štai įmanoma štai to pasiekti. Ir teisėti migracijos keliai būtų viena iš galimybių, taip sakant, tinkamai formuoti migraciją. Ir reikia padėti suprasti kitoms institucijams, komisijai, tarybai, kad e, e parlamentas nesustos, nežiūrint politinių klimato. Taigi, manau, kolegos, turėtume įtraukti šios dalykus į šį dokumentą, kuriame yra paminėti tinkami dalykai. Pranešė, dėkoju. Dėkoju ir norėčiau pasveikinti su darbu, kuris šiandien ryte buvo atliktas dėl Dublino pasiūlymo. Taip, atsižvelgsiu tai, ką sakėte. Ir taip, tai nuskambėjo ir Meksikoje. Turi, galbūt tai galėtume būti paminėta ir uh, mūsų ES e, pasisakymą pažangatis Dublino reglamento, bandamieji projektai ES, jų dėmesys mūsų darbo tvarkė ir teigiamo požiūrio migracija formavimas, visa tai e, galėtų būti tokio suderinto, subalansuoto požiūrio sudėtinės dalis. Ir aš sutinku su ta mintimi, kad taip, tarsi neigiamai žiūrima imigracija, bet e, su daugeliu šalių partnerių e, Afrikoje mes bandome kaip tik pasiremti partnerystės koncepciją ir e, tam reikia tokio holistinio požiūrio. Mes galiausiai bandome pasiekti, kad laimėtų visi ir stengiamės nesustelkti vien tik tais migraciją, nes e, juk siekime bendradarbiaudami su šiomis šalimis pasiekti ilgalaikių tvarių tikslų. Jūs minėjote Nigeriją kaip pavyzdį, nes taip, tai yra viena iš neturniausių šalių, bet reikėtų labai holistiškai pažiūrėti į bendrą situaciją, nes e, aišku ir pavyzdžiui, Kaip jau minėjau anksčiau, bendradarbiaudami su Nigerija bandome žvelgti skirtingas politijos, politikos rytis. Aišku, migracija viena iš tų sričių, tačiau kitas e, Kitas svarbus veiksnys tai yra um, klimato kaita ir um, ponas Muhamedas iš JAV uh, sieja klimato kaitą su saugumu, uh, judumu, kitais aspektais. Taigi bendraujant su šmišelmis reikia visapusiškai žiūrėti į įvairias rytis. Nepamirškime, pažiūrėjau, ir žemės ūkio. Ir, pavyzdžiui, yra metodų, kaip, pavyzdžiui, žemės ūkio ekspertizė. Taip, pavyzdžiui, Nigerijai gal reikėtų tokios ekspertizės. Taigi aš ar mes, sakykime, tikrai labai tikime tokiu visapusišku požiūriu. Ir Na, ir taip, siekti reikia, kad migracija būtų vertima kaip teigiamas dalykas, bet aišku, turi atitikti ir abipus interesą. Dėl daugia pakopio, daugia įvairių ligmenų valdymo. Tai taip, dalyvavimas. Ir e, labai svarbu tinkamai dirbti tose rinkiminėse apygardose, kur yra įvairūs skirtingi subjektai, reikia bendradarbiauti su varaus lygmens institucijomis, vietos, regionų ir taip toliau. Jūsų indėlis, aišku, yra labai svarbus. Ir e, parlamento nariai turi galimybę dalyvauti Meksikos konferencijoje ir tikrai džiugu gauta informacija iš Nigerijos, nes reikia užtikrinti tinkamą informavimą, juk tokiu būdu galima iš to pasimokyti, turėti naudos. Dėl mūsų indėlio apimties e, ribos dar nepradėtas, tačiau mes tengiamės pasiekti štai ko, kad e, mūsų indėlis, kokios formos jis bebūtų, būtų galtinių rezultatų vienas susidėtinių elementų. O dėl pridinės vertės, tai mano manimu, e, šis procesas yra iš tikrųjų geras procesas, žingsnis į priekį, nes pirmas iki e, pavyko pasiekti, kad jungtinių tautų kontekste, tarptautinių lygių kalbama apie migraciją nes tai atveria naujų galimybių, kitokių galimybių e, taikyti progresyvesnės priemonės. Ir šiame etape tinkama, kad tai nebus privalomas e, teisinis procesas, nes, pavyzdžiui, yra jau dešimt metų e, sudarytų sutarčių ir ten vis dar kalbama apie tolimesnius darbus. Taigi norime, kad visos regioninės grupės galėtų susitapatinti, galėtų sakyti taip, čia yra ir mums primtinų įdomių elementų. Ir manau, kad čia jums tenka svarbus vaidmuo, nes jūs galite užtikrinti, kad visi jaustųsi atsakingi už šį procesą. Tai, tai yra tinkamas, m, mm, tinkamas metodas. Jungtinėse tautose yra 120 šalių. Ir tikrai labai svarbus elementai yra, pavyzdžiui, bendra atsakomybė ir bendras dalyvavimas. Tai yra svarbus žingsnis prieki. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, uh, ponė Knutsin. Dėkuoju ir už tai, kad uh, į mūsų posėdžius atvykstate reguliariai. Visuomet svarbu jūs išklausyti. Na ir tikrai esame pasiryžę toliau dirbti. Is... Du nariai tik tai dalyvauja e, šioje diskusijoje, bet aš galiu pasakyti, kad mes labai aktyviai dalyvavome 18 metų pradžioje. E, vyriausiai pabėgėlių pabėgėlė su mumis susitiks Meksikos postis numatytas, bet aš tikiuosi, kad jūs mums atsisiųsite vis naujausią informaciją ir tai bus labai naudinga. Tikimės, kad tas darbas bus tęsiamas organizuotai ir tikimės, kad greitai vėl su jumis susitiksim. Niujorke. Ačiū. Ačiū kolegos už dalyvavimą. Thanks. colleagues, sorry, um, we're running over. Kolegos, šiek tiek vėluojame nuo mūsų grafiko. Dėkojame pranešėms. Mm, ir ponas Engelis, jis yra pranešęs už e, pranešimą iki 17 metų ir jis dirba pagrindinių teisų ir kitų klausimų e, srityje, taip pat pasiekimai pagrindinių teisų srityje. Taigi atsiprašau, kad kiek vėluojame ir dabar suteiksiu žodį poniui pranešėjai ir jis pristatys metinę ataskaitą dėl pagrindinių teisų e, padėties ES 2016 e, metais. Prašau, Frankai. Dėkoju, Klodai. Mes tiesą sakant, ketvirtadienį papietų ir nesitikėjome, kad bus pilna salė, taigi Nieko tokio. Na ir aš esu uh, lankščiai nusteikęs nuo tada, kada uh, čia pradėti mano pristatymą. Aišku, būtų norėsi anksčiau pradėti, bet kaip ten bebūtų, pra, pristatysiu mm, pranešimą prancūziškai, o po to jau atsakysiu priklausomai nuo tokios kalbos, kokia bus užduodamas klausimas. Pranešimo projektas dėl pagrindinių teisų situacijos ES 16, bet taip pat ir 15 metais. Mes sugebėjome apjungti dviejus metus, tai noriu pasakyti tai tiem, kas dalyvavote kartu su šešėlinės pranešėjais ir, ir ar kitose sutikimuose jau žinote, visose ankstesnėse pranešimuose buvo išvardinami visi surpinimą keliantys pagrindinių teisų klausimai. Ir aišku, reikia pripažinti, kad buvo mm, daug pastangų sudėta ir, ir, ir sėkmės buvo pasiekta tosios rytise, kaip, kad, pavyzdžiui, moterų teisės, LGBTI teisės, mm, įsitikinimo laisvė ir panašiai. Ir aišku, atspindi, atspindėtas yra ir pranešėjo požiūris. Labai svarbu, aišku, sutelti dėmesį į pagrindinius esminius klausimus, kurie mus neramina, būtent susif, sutelkiant, o koncentruojant a, savo dėmesį į pagrindinius klausimus. Pavyzdžiui, Romų klausimas specifinis, moterų, smurtas prieš moteris, e, e, asmenys su negale, žiniaslaidos pluralizmas. Tie klausimai yra aptariami atskiruose pranešimuose, specialiai skirtuose tik tai konkrečiai būtent tai ar kitai temai, taigi aš nenorėjau daug plėstis e, dėl tų klausimų savo pranešime dėl pagrindinių teisių. Uh, Todėl aš nusprendžiau, kad, na, a, jeigu tęsė vienoje pusėje, migracija, integracija kitoje pusėje, tai aš manau, kad iš tikrųjų 15-16 metų tai būtų pagrindiniai klausimai ir tikrai aktualumo jie neprarado ir iki dabar ir jie yra tarpusai labai glaudžiai susiję. Mm galvojant apie migracijos klausimus, iš tikrųjų veikiančias valstybės, kad pasitikėjimas būtų piliečių institucijų pajėgumais, taip pat ir nacionalių lygmenių. Mm iš tikrųjų eina kalba apie įvairias pagrindinės teises, čia mes ir, ir, ir situacijas aktualias, mes kalbėjome apie, apie Vengriją, net, taip pat ir apie Lenkiją neseniai kalbėjome, bet niekas nesikeičia, niekas nesikeičia tose valstybėse, aišku, žinote, kad Jūs aiškiai žinote, kad ir aš pats tais klausimais dirbu, bet ir mano mm, vienas iš padėjėjų parengė labai gražių, gražios vaizdinės medžiagos. Iš tikrųjų. kad iš esmės čia jau viskas tampa tokia fikcija, madinga fikcija, kai kurios madinga yra kitose valstybėse narėse dabar jau to, tokiais dalykais užsiimti. Migracija integracija, tai reikėtų kratytis tų klausimų per nelik anksti, nežiūrint visų ir valstybių narių pastangų, ir ES pastangų vis tiek išlieka tai labai, labai rimta problema ir sulaikymo centrai, sveikatos priežiūra centruose, vaikų situacija. Tikrai mm, situacija yra sudėtinga. Na ir visą tai, kas su tuo susiję, tol, neapykantos pasisakymai, islamofobija ir, ir, ir panašus dalykai labai dažnai tiesiog trūksta politinės valios e, imtis priemonių prieš tokius reiškinius ir vykdyti realią integracijos uh, politiką. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu yra internete pareiškimai naudojantis anonimiškumu, mm, tai, tai nuolat kelia nerima. Jeigu matai tokius negražius pasisakymus. Ir uh, norėčiau savo pranešimo projektą būtent sutelkti pagrindinius dalykus ir, ir mes turime glaustai kalbė, kalbėti apie visus klausimus, aš kaip jau sakiau, būtent atsižvelgiant į institucinę situaciją, mes turime sutelkti dėmesį pagrindinius dalykus ir, ir aišku, normalu, kad ir kolegos pateikia pakeitimų ir aš pats pateiksiu pakeitimų. Aš tiesiog noriu visus kreiptis, kaip aš jau kreipiausi ir šešėlinius pranešimus, kad, gal, kad pasistengtumėm glaustai um, viską išsakyti, kad būtų ne tūkstantis pakeitimų, nes paskui vėl pranešimas bus 25 puslapių, kaip visada, o ne 4 puslapių, kas tikrai turėtų būti tokio pranešimo projektas, jeigu mes norime um, būtent, kad jis turėtų savo reikalingą poveikį ir, ir atitiktų savo pobūdį. Taigi, nu gerai, 10-15 puslapių, bet iš tikrųjų reikia perteikti pagrindinės, svarbiausias politinės žinias, koncentruotai, glaustai, kad turėtumėm tam tikrų padarinių tikrai labai svarbių momentų. Uh, Be to, ne, aišku, nėra tokių klausimų, kuriuos negalėtumėm integruoti, bet jeigu mes norime tiek daug sričių apriepti, tiek daug klausimų apriepti, tai labai sudėtinga padaryti. Jo lab, kad yra atskirų pranešimų, kurie yra skirti individualiai kiekviena, tam tikrai specifiniai sričiai. Tai reikia sutelkti savo dėmesį mm, į esminius dalykus ir, ir taip pateikti glaustai ir gyvai. Tai aš to pageidaučiau. Frank, on... Labai ačiū, Frankai. turime pagrindinių teisų pagrindinį pranešimą ir tą metinį pranešimą ir metinį kreipimąsi dėl pakeitimų, kad nebūtų per nelik daug išsiplėsta. Tikrai ir ankstesniais metais nepavykdavo uh, užsitikrinti to kreipimosi sėkmingo gyveninimo, tai nežinau, turbūt ir šiais metais tai bus, bet iš tikrųjų reikėtų turėti omenyje tai, kad tam tikri klausimai yra e, būtent e, nagrinėjami atskiruose pranešimuose, kurie yra skirti būtent tik tai vienam ar kitam klausimui. Dabar kas norėtų pasisakyti? Džerek. Cecil. E, Nous revenons à e, la problématique de droit su, Dėl pagrindinių teisų. Pagrindinių teisų agentūros mm, e, direktorės vizitas yra numatytas, tai gal aš per nedik daug nesigilinsiu tos klausimus, aš tik tai uh, Noriu sureaguoti tai, ką pasakė Frank Engel. Iš tikrųjų, eina kalba apie labai svarbią problematiką. Klausimas yra, ar sugebėsime mm, iš tikrųjų palaikyti tinkamą dialogą parlamente dėl pagrindinių teisių. Aš noriu pareikšti, kad, kad nekartosiu visų tų diskusijų su pono Flaherty, tik noriu akcentuoti, kad, sakykime, labai svarbus straipsnis į 11 e, straipsnis, straipsnis dėl e, teisės į gyvenimą. Tai e, toliau pagrindinių teisų hartijai labai aiškiai yra apibriešta žodžio laisvė. Yra teisė į informaciją, be jokių kliūčių iš viešo sektoriaus institucijų. Bet pavyzdžiui, šiandien uh, Aš galvoju, kad tas klausimas yra nepaprastai aktualus imigracijos rytie, pavyzdžiui, Švedijoje. Yra iš viešojo sektoriaus institucijų labai aiškiai blokuojama bet kokią informaciją, jeigu norime kažką tai pasakyti apie mm, teisėtą migraciją ir nusikalstamus aspektus. Uh, O tai yra 11 straipsnio pažeidimas. 11 straipsnis aiškiai pasako, kad negali būti niekaip ribojama prieiga prie informacijos. Tai yra pagrindinė teisė. Deja, aš negavau jokio atsakymo iš pana Flaherty. Aš labai tikiuosi, kad tą problemą bus galima įvardinti mūsų rengiamame dabar pranešime. Arba 14 straipsnis e, šeimos teisė į ugdymą, e, e, vaikoklėjimą. Man atrodo, irgi yra ši teisė užsipūsti puolama, nes yra daug um, valstybių, kur, kur ta pagrindinė teisė yra pažeidžiama. Galbūt mūsų nuomonės gali išsiskirti, bet yra valstybių, kuriuose tai teisė kyla pavojus. Man atrodo, reikia kalbėti apie aiškę paradigmą ir, ir problema yra labai rimta. Ir jeigu aš manau, kad tai yra tiesiog toks išbandymas, ar įmanoma atvirai ir sąžiningai kalbėtis mūsų parlamente būtent apie tuos klausimus, kurie yra iš tikrųjų pagrindinių teisų klausimai. Miller, Peteris Niedermiller. Ačiū. Visų pirma, manau, kad reikia padėkoti pranešėjai ir šešėlėms pranešėjams už šį dokumentą, už jo projekto parengimą apie pagrindinių teisų padėtį. Kiek aš suprantu, šiame pranešime e, atspindimas naujas požiūris lyginant su kitais pranešimais. Ir manau, kad yra pagrysta iškelti tokią naują idėją ir sutelkti dėmesį į pačius svarbiausius klausimus. Teisės viršenybės e, be abejo yra e, tarptautinių mastų pagrindinė problema, ne tik Vengrijai ir Lenkijai, tai yra ES principas. Apie integraciją, apie migraciją nereikia net kalbėti, nes tai yra savaime suprantama, kad gyvybiškai svarbu. Uh, Frankas sakė, kad nerengs ilgų grupuočių sąrašų, atskirų reiškinių sąrašų ir panašių dalykų. Tačiau tuo pat metu labai svarbu pabrėžti pagrindinės atskirų e, tautinių grupių teisės. Man atrodo, kad būtų labai gerai pasikalbėti apie Romus, apie Žydus, apie LGBTI mažumą. Mes turime aiškiai pasakyti, kad visos mažumos, kultūrinės, retninės, tai religinės mažumos turi turėti tokias pat teisės. Tam tikra prasme ES užtikrinama lygu, lygybė. Aš esu tikras, kad pranešėjas ir šešėliniai pranešėjas išvelgs iš šį požiūrį. Ačiū. Ačiū, Pėteri. Cecil Kengi. Ačiū, Klaudai. Iš pranešėjo girdėjome, kad šių metų žmogaus teisų padėties pranešimas atrodys kitoks negu ankstesniais metais. Pati struktūra bus kitokia. Todėl ačiū, kad bandėte viską surašyti glaudžiau. Aš nenoriu, kad parlamento darbas prilygtų informacijos surinkimui. Mes negalime tik tuo apsiriboti. Manau, kad šis tekstas turi dėrėti su kitais tekstais dėl pagrindinių teisių. Tačiau e, turėtume nesukelti grėsmės turinio ar to turinio korektiškumui. Norėčiau atkreipti pranešėjo dėmesį į tai. informacija apie turinį ir teisingumą neturėtų būti e, ribojama. Yra dalykai, kurie turi būti įtraukti, e, neaišku, nesugriaunant struktūros. Yra kai kurių itin svarbių klausimų iš mano frakcijai. Pavyzdžiui, ten, kur kalbama apie imigraciją. Aš labai atidžiai skaičiau viską, kas parašyta dokumente. Ir man atrodo, kad pasirinktieji terminai nėra aiškus. Tad nėra pakankamai atsižvelgiama į parlamento pasirinktą poziciją kai kuriuose ankstesnėse rezoliucijose. Ten buvo išimtinai dėmesys suteltas į Afriką. Mano supratimu, e, tai su, nesuderinama su e, šiuo pranešimu. Čiagi mes kalbame apie pagrindinės ES teisės, pamatinės teisės. Kokių pakeitimų mes ketiname teikti? Man atrodo, kad migracija yra nepaprastai svarbi Pranešimo aštuntoje dalyje kalbama apie aiškę takoskirą tarp ekonominių migrantų ir pabėgėlių. Taip pat yra kalba apie žmogaus teisų apsaugą. Šiuo požiūriu aš norėčiau pasakyti, kad toks padalymas yra klaidinantis. Paaiškinsiu kodėl. Kalbame apie metinį pranešimą apie žmogaus teisės, todėl aš labai norėčiau, kad neapsiribotume tik tuo. Prieš keletą valandų girdėjome, kad yra parinktoja ataskaita apie globalų įsustarimą dėl migracijos. E, jūs taip pat kalbėjote apie Jorko deklaraciją. Visu tuo yra stengiamasi apsaugoti visus migrantus, nepriklausomai nuo juridinio statuso. Tai atsispindi jūsų mums pateiktose dokumentuose. Tai būtų dar vienas žingsnis į priekį ir e, gana drasus žingsnis. Žodžio laisvė, ir pasisakymai dėl neapykantos Um, pareiškimų, ypač per socialinę žiniasklaidą, uh, nusipelno dėmesio. Turime parengti rekomendacijas, uh, kaip kovoti su klaidinančiomis naujienomis. Diskriminacija. Taip pat turėtume labai aiškiai apie tai kalbėti, ypač apie tam tikras diskriminacijos rūšis, kurios nebūtinai gal čia yra įvardintos atskirai Tai bus paminėta per mūsų šiandienos diskusiją. Aš manau, kalbėsime apie islamofobiją, e, nusiteikimą prieš čigonus ir panašius dalykus. Iš esmės padėtis Europoje yra sudėtinga. Mes turime atidžiai stebėti, kas vyksta ir aiškiai pasisakyti prieš žmogaus teisų pažeidimus ir ieškoti naujoviškų tų pažeidimų sprendimų problemų. Čia tik keletas pakeitimų, kuriuos mes teiksime šiam projektui, bet aš manau, kad bus ir daugiau. Stengsimės laikytis to požiūrio, kurį jūs pranešėjo įvardinote. Ačiū, Sesil. Aš bandėčiau čia prisijungti prie jūsų. E, būtų norinčių ir daugiau pasakyti, bet laiko neužteks. Tai yra vienas iš sudėtingų pranešimų, kuriuos turėsime spręsti. Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo labai lengva ir tarsi pagunda kyla tokį pranešimą renkti, bet to padaryti niekada nebus lengva ir visuomet iškils daug sunkumų. Jau šioje diskusijoje pamatėte, kad reikia išanalizuoti parametrus, kaip padėti vertinsi, paskui pagalvoti apie laikiną turinį, apie tai pranešėjas ir kolegos ką tik kalbėjo. E, terminų pateikimo terminas spalio 22 diena labai greitai. Todėl dar kartą e, pranešėjų, nors ir pristačius parametrus, prašyčiau teikti pakeitimų, jeigu turite, tačiau e, stenkime disciplinuotai vertinti šį darbą. Ir pabandykime aiškiai pasakyti, kas jums aktualu, pagalvokime apie tai, kokia yra bendroji pranešimo forma. Manau, kad tai yra gera mintis. Taip galėsime sutelkti dėmesį į tai, kas yra būtina šiems metams ir paskui pažiūrėsime į kitus pranešimus, kurie yra sprendžiami kitokiais būdais. Bet galų gale kolegos turės pateikti tuos pakeitimus, kokius jie turi. Aš manau, kad mes esame gerose rankose. Pone Enkelė, ar dar norėtum ką nors pridurti, Frankai? Prieš dar, prieš perinant prie kitos temos. Trumpai aš noriu dar kartą padėkoti už šią diskusiją. Aš puikiai žinau, kad pastangos apibendrinti e, šią temą glaudžiai e, neretai iššūkdo apetitą ir atsiranda žmonių, kurie nori viską surašyti arba nieko neduoti. Trumpai. Aš manau, kad kolegos turi teisę teikti tiek pakeitimų, kiek tik nori. Kai kurie iš jų tą turbūt ir darys. Aš tikiuosi, kad nebus pateikta tūkstančio pakeitimų, kaip yra buvę nekart ankstesniais metais. Mes turime e, parengti aišku dokumentą plenariniam posėdžiui, kuriame būtų aprašta viskas, kas reikalinga. Aš galvoju apie pagrindinių teisų sprendimą noriu kolegai Jurek pasakyti, kad aš jokių būdų neprieštarauju plačioms diskusijoms apie viską, apie viską. Bet tai turi vykti teisingu, teisingoje vietoje, teisingame kontekste. Negalima nekreipti dėmesio arba, sakykime, turėti teisės viršenybę tam tikroje vietoje, bet tuo pat metu paslėpti tris ar keturis dokumentus, e, kurie riboja žodžio laisvę ir teisę gyvybę. Aš žinau, kas yra teisė gyvybė. Tai yra dalykas, kuris negali leisti relativizuoti absoliučiai visų žodžio laisvių e, susiaurinimu. Tai nėra priimtina, bet apie tai galim padiskutuoti ponui Niedermülleriui noriu pasakyti, kad mažumos šiame projekte visiškai nėra aptartos. Aš žinau, kad reikės apie tai anksčiau ir vėliau kalbėti. Antras dalykas. Aš stengiuosi pats pakeitimų įrašyti, kad viskas būtų išveikta. Žinau, kad bus kolegų, kurie sutelks dėmesį į šią temą. Ir aš esu tikras, kad bus rastos formuluotės, kurios pasiteisins. Cecilė Aš noriu Jums pasakyti, kad akivaizdžiai diskusijoms pagrindo yra. Yra apie ką diskutuoti. Jeigu norit, galim ir kiekvieną pastraipą performuluoti. Nesu nusiteikęs prieš vienos ar kitos temos diskutavimą ar naujos formuluotės radimą. Aš nesu nusiteikęs prieš kitokio požiūrio vieną ar kitą temą radimą. Todėl aš neižvelgiu jokių esminių problemų. E, dėl tų dokumentų, kuriuos paminėti. Bet vienas dalykas man yra visiškai aiškus. Jeigu išskirtume žmonės, kurie atvyksta į Europą apsaugos ir tuos žmonės, kurie atvažiuoja visiškai e, ne tam, o ieškodami geresnio gyvenimo, tai nereikės apsaugoti abiejų grupių. Aš to nepasakiau, aš to neparašiau ir jeigu jūs galvojat, kad aš tai parašiau, tai galim performuluoti tekstą, kad būtų aiškiau, kad nesusidarytų toks įspūdis. Taigi tiek aš ir norėjau pasakyti. Lauksiu jūsų pakeitimų ir stengsiuosi juos sutvarkyti. Much, Frank, 20... Labai ačiū, Frankai. 22 ir pateikimų teikimo terminas. Kolegos, dabar perinam prie 17 klausimo. E, Koracijos Bild pranešimas prieš jį nagrinėjant noriu pasveikinti Švedijos jaunimo organizaciją MIF, jį vadinasi MIV. E Labai šiltai sveikinu jūsų posėdėje. Juos atsivežė, pasikvietė ponia Koraca Bils. Dabar kaip tik apie juos pranešimą ir kalbėsime. Kovo 11 dienos rezoliucija dėl e, direktyvos dėl kovos su seksualinė prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografijos įgyvendinimu. E, gruodžio 18 dieną baigėsi e, direktyvos nuostatų galiojimas valstybėse narėse ir dabar mes e, gavome ponios Krasos e, Bild projektą dar prieš vasaros atostogas ir kalbėsime apie 160 pakeitimų jam pateiktų. Labai džiaugiuosi matydamas ponę Korasą Bild tarp mūsų. Galėsime dabar apie tos pakeitimus pakalbėti o po to su nariais, kurie norės, galėsime dar pasikalbėti. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. E, vaikų seksualinis išnaudojimas yra baisus nusikaltimas. Kalbame apie vaikus, kartais kūdikius, tai yra pažeidžiamiausia mūsų visuomenės dalis. Kalbame apie fizinį, psichologinį, internetinį smurtą. Jį e, su. E, sustiprina tai, kad nuotraukos ir video medžiaga to išnaudojimo yra platinama internetu ir iš to netgi skatinama pelninga prekyba. Ir dabar pastebime, kaip per internetą nusikaltimų vykdytojai mėgaujasi vaikų išnaudojimu. Europoje tai vyksta dabar. Nusikalstami internetiniai tinklai yra labai sudėtingi vaikų seksualiniam išnaudojimui ir teisės saugos institucijoms įskyla rimtų iššūkių, nes naudojamos sudėtingos technologinės e, e, priemonės ir nusikaltimai yra tarptautinio pobūdžio. Praeitą pirmadienį, e, atsiprašau, anksčiau dar praeitą kadenciją, e, 2011 e, metais priimta direktyva yra skirta kovoti su seksualinė prievarta internetu ir e, realybėje. Tai buvo labai svarbus istorinis pasiekimas, jame buvo atsižvelgta į to nusikaltimo tarptautinį mastą ir buvo suprasta, kad reikia tarptautiniu mastu kovoti su tokiu nusikaltimu. Direktyvoje yra kalbama apie minimalius standartus priemonėms ir apsaugos priemonėms. Nusikaltimo apibrieštis yra nustatyta, taip pat ir priemonės, uh, kovoti su nebaudžiamumu ir apsaugoti nukentėjusius vaikus. Gavome nemažai pranešimų iš komisijos. Trys klausimai vyko. Vienas Libė, du EPP frakcijoje, vienas šešėlinių pranešėjų lygmenių, dalyvau daug ekspertų, suinteresuotų pusių atstovų, pilietinės visuomenės atstovų, valstybių narių teisės saugos institucijos buvo atstovavimas ir mes kartu su šešėliniais pranešėjais norėjome labai padėkoti už puikų bendradarbiavimą ir gilų vertinimą šios problemos. Aš stengiuosi apimti kuo daugiau šios problemos aspektų ir kompromisiniai pakeitimai, kuriuos aš rengiu, yra skirti būtent tam, kad būtų kuo platesnė apimtis. Koks pranešimo tikslas? Mes norime išsiaiškinti, ar valstybės narės turimą direktyvą pakankamai gyvendina, ar yra trūkumų, taip pat pakalbėti apie rekomendacijas, kaip direktyva gali būti geriau įgyvendinta. Jūs paminėjote 160 pakeitimų, kuriuos aš gavau. Daugelis iš jų kritikuoja Europos komisiją už tai, kad daugiau pranešimų yra pateikta apie direktyvos perkelimą, o ne jos laikymasi. Aš pati tokių pakeitimų patikiu, bet aš noriu pasakyti, kad turbūt dėmesį reikėtų sutelkti labiau valstybės narės, o ne į komisiją. Nereikia kaltinti komisijos, nes direktyvoje nėra numatyta prievolė valstybėms narėms teikti statistiką. Todėl ateityje Kai peržiūrėsime šį teisės aktą, aš dabar tą ir raginu daryti, turime reikalauti, kad būtų teikiama privaloma detali statistika. Šiuo metu šioje, tas, šiame pranešime mes galime raginti valstybės narės geriau bendradarbiauti, aktyviau bendradarbiauti ir suteikti būtiniausią statistiką ir informaciją Europos komisijai. Be abejo, lauksime komisijos papildomo pranešimo, kuris būtų išsamesnis. Dėl kitų pakeitimų, pirmininkė, jeigu leiste, uh, Noriu pasakyti, kad stebiu direktyvos struktūrą, nes tai yra baudžiamosios teisės dokumentas, jis yra gana techninis ir sudėtingas e, dėl e, kriminalinės baudžiamosios teisės. Aš pateikiau e, materialinės baudžiamosios teisės. Aš siūliau, kad pakeistume terminą vaiko pornografija. Tai turėtų būti pakeista vaiko seksualinio išnaudojimo medžiaga. Kodėl? Tam, kad išvengtume dvigubo uh, viktimizavimo. Mes kalbame apie sutikimo uh, klausimą. Vaiko pornografija reikštų, kad yra tarsi vaiko sutikimas. Todėl mes siūlome tą terminą pakeisti. Tai darydami norime užtikrinti, kad vaiko seksualinio išnaudojimo medžiaga nesusiaurintų apimties, nes čia mes kalbame apie pažeidimus, kurie turėtų apimti be kita ko ir dabar direktyvoje rašoma uh, tekstą apie vaikų pornografiją. Aš atsiprašau, kad taip techniškai kalbu, bet tai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, pateiksiu pavyzdį. Pedofilų nusikalstamas tinklas naudojasi nuogų vaikų, kuriuos tėvai įdeda internetą nuotraukas. Tai gali būti susijęs su vaikų sveikata, pavyzdžiui, tos nuotraukos dedamos. Ir kai tos nuotraukos yra naudojamos nusikaltelių, jos tampa nusikalstama medžiaga, nors jų pradinis tikslas nebuvo nusikalstamas. Todėl aš raginu, kad valstybės narės priimtų griežtinančias priemonės um, uh, asmenims, kurie uh, vykdo vaikų seksualinį išnaudojimą. Žmonių, kurie yra artimi vaikams ir juos seksualiai išnaudoja. Tai gali būti globėjai, tai gali būti uh, artimos aplinko žmonės ir valdžia dažnai daug metų nepamato tokių nusikaltimų. Kitas dalykas, mes turime kalbėti apie uh, E, valdžios institucijų priežiūra, nes dažnai priežiūros stoka palengvina tokių nusikaltimų vykdymą. Kitas dalykas, mes turime galvoti apie ateities poreikius ir pagalvoti apie naujus siaubingus nusikaltimo tipus, kurie dabar formuluojasi ypač internete. Pavyzdžiui, keršto pornografija ar e, vierizmas. Apie tai e, internete vis dažniau ir dažniau girdime, mergaitės, pažiūrėjau, nusižudo per Facebooką, nes jos e, staiga pamato, kad jų lytinių santykių su ankstesniais e, draugais nuotraukos yra išplatinamas internete, mergaitės nebegali toleruoti daromos spaudimo ir jos nusižudo. E, kitas dalykas, kai kalbame apie nusikalstamą persekiojimą, Aš raginu kolegas kreiptis į valstybės narės, kad būtų naudojamos visos ES lygmenių egzistuojančios priemonės. Turime e, tyrimo orderį, Europolą kovai su tokiais tinklais. Europolui turime suteikti tik reikalingus išteklius, kad jis galėtų savo darbą dirbti. Ir taip pat reikėtų galvoti, kaip geriau panaudoti bendrasias tyrimo komandas. Taip pat remiu e, pakeitimus, kuriais yra raginama gerinti keitimas informaciją ir saveikumą ypač duomenų bazių saveikumą. Prevencijos dalyje aš remiu pakeitimus, kuriais yra raginamos valstybės narės stiprinti prevencijos intervencijos programas. Jos būtų skirtos žmonėms, kurie gali būti potencialūs vaikų seksualiniai išnaudotojai. Kolegos turbūt prisimena, kad apie tai yra kalbama 22 straipsnėje. Taip pat kalbame apie pareigūnų mokymą e, vaikų ir tėvų uh, E, mokymą apie riziką glūdinčią internete. Apie tai jau yra kalbama. Valstybėms narėms turi būti numatyta prievalė uh, privalomai kontroliuoti žmonės, kurie dirba su vaikais. Mes norime išplėsti tą kontrolės apimti, nesuteikiant išimties niekam. Visi dirbantys su vaikais turi būti kontroliuojami. Kitas duomenų surinkimas nacionalinių lygmenių turi būti pagerintas, registras turi būti atnaujintas ir taip valstybės narės galės efektyviai keistis informaciją apie nusikalstamas veiklas ir jų kvalifikavimą. Tai yra labai svarbu recitivizmų išvengti. Kitas dalykas, skyriuje, kuriame kalbama apie aukų rėmimą. Vaiko linijų e, vaidmenį turime stiprinti, jos atlieka puikų darbą, bet to valstybės narės turi keistis geriausią praktiką. Reikia vengti e, vaikų dvigubo e, viktimizavimo, kai vaikai kaltina vaikus dėl išėmimo ir užblokavimo. Žymusis 25 straipsnis, to ir baigsiu, nes jis buvo labai kontroversiškas. Aš pati pateikiau pakeitimų ir remiu kolegų atitinkamus pakeitimus, kuriais yra uh, paaiškinama, kad seksualinio išnaudojimo medžiagos išėmimas iš interneto prie šaltinių yra mūsų pagrindinis tikslas. Valstybės narės per dažnai dar tik blokuoja interneto svetainės, o neišima medžiagos. Aišku, blokavimas turėtų būti panaudotas tuo atveju, kai išimti tos medžiagos nebeįmanoma. Taip pat turėtume gerinti bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, su pramonė, su socialiniais tinklais, su platformomis ir su trečiosiamis šalimis, jeigu internetinis IP yra už e, ES ribų. Turime e, nuolat atnaujinti e, interneto svetainių su vaikų pornografija juoduosius sąrašus ir tokie juodieji sąrašai turi būti realiuoju laiku tiesiogiai skelbiami internete, kad valstybės narės matytų tą informaciją, taip pat, kad gautų tą informaciją Europolas ir uh, internetinių nusikaltimų centras. Interneto paslaugų tiekėjai turėtų privalėti aktyviau informuoti apie medžiagą susijusią su vaikų išnaudojimu teisėsaugos institucijas. Ir aš čia galėčiau uh, išskirti kai kurios internetinius tinklus, kaip NetHawk, pavyzdžiui, uh, ir e, pateikia labai daug informacijos teisės saugos institucijoms. Ir tada e, jiems net yra suteikiama pagalba, kad ta nelegali medžiaga būtų kuo greičiau išimta. Ir dar kartą pakartosiu, kad e, vadinamasis karštosios pagalbos linijas turime stiprinti, geriau jas finansuoti. Apibendrinama pasakysiu, kad labai svarbu valstybėms narėms įgyvendinti šią direktyvą. E, E, galvojant apie tolimesnę ateitį, turime galvoti apie kovą su nusikalstamais tinklais, reikia investuoti į technologijas, jeigu tą daro nusikaltėliai ir mes turime tą daryti. Be to, turime pasinaudoti pažangiausiosiomis, novatoriškiausiomis priemonėmis nusikaltėliams e, internete išaiškinti. Aš labai e, laukiu, e, ką pasakys šešėliniai pranešėjai ir tikiuosi gero darbo su jumis. Dėkuoju, poniai pranešėjai. Mm, SND šešėlinio pranešėjo. Vardu pasisakys Katrina. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Marijai Koracijai Bilt ir visiems šešėliniams pranešėjams, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo, nes kalba eina apie labai svarbę temą, kurią reikia spręsti, aišku, yra sudėtinga, jautri, bet iš tikrųjų reikia užtikrinti, kad vaikai būtų apsaugoti, jiems būtų teikiama uh, parama, nes dabartinė visuomenė jie patiria daug pavojų, ypatingai dėl interneto. Taigi dar sėki pakartosiu, kad pilnai pritariu tam, ką sakė Ana Marija Koraca. Taip pat uh, palaikau daugeliu pateiktų pakeitimų. Ana Marija bandė juos apžvelgti. Norėčiau trumpai paliesti keletą aspektų. Pritariu pasiūlytam pakeitimui, kurio tikslas performuluoti vaikų pornografijos apibriešti. Reikėtų formuluoti tinkamiau ir sakyti, tarkim, e, tai yra medžiaga, kuria piknaudžiaujam, kuri reiškia piknaudžiamą prieš vaikus ar nepilnamečius. Nes norėtų, kad atsirastų kažkokių <clears throat> prieš anksti, iš ankstinių nusistatymų ar būtų viktimizacija. Tačiau reikia pripažinti, kad vyksta kultūriniai pokyčiai ir reikėtų formuluoti labiau apibendrintai tam, kad mm, vaikai tapę šių baisių nusikaltimo aukomis, kad jiems tarsi nebūtų netiesiogiai priekaištavimą dėl pasirinktų apibrieščių, nes šiaip ar taip tie vaikai jau patyrė sunkę traumą. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į štai ką. Vyksta kultūriniai pokyčiai ir, ir pateikti pakeitimai rodo, jog reikia prevencinių mokymų lavinimo programų. Aišku, reikia apsaugoti vaikus, tačiau kartu tai reiškia, jog vaikai turėtų priemonių išvengti rizikos. Tai reiškia, jie turi būti tinkamai mokomi, auklėmi, jie būtų, turi būti mokomi tinkamai, atsakingai elgtis su internetu. Turi mokėti apsisaugoti patys. Be to reikia mokyti ir tėvus ir atsakingus suaugusius asmenis, kurie turėtų apsaugoti vaikus nuo interneto keliamos rizikos. Dar vienas aspektas pabaigai. Na, aišku, mes palaikome e, visus e, ponos Koracabilt pasiūlytus pakeitimus. Dar norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką. reikia paremti ir valstybės narės ir taip paskatinti jų bendradarbiavimą, nes internete vykdomi nusikaltimai yra tarp valstybinio pobūdžio ir paprastai reikalingas valstybių narių bendradarbiavimas. Taip pat svarbu, kad valstybės narės turėtų išteklių ir galėtų turėti pakankamai uh, techninės įrangos tam, kad galėtų pasinaudoti internetinėmis priemonėmis, kurios leistų rinkti įrodymus elektroniniu būdu. Tai reiškia, e, valstybės narės turi turėti technologinius sprendimus tam, kad apskritai galėtų e, persekioti tokiu pobūdžio nusikaltimus ir nusikaltelius. Ir pabaigai dar vienas dalykas, jis beje buvo minėtas. Uh, Tai yra, e, aukomis tapusiems vaikams teikiama parama. Norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiems prie šio pranešimo rengimo ir pilnai palaikau rezultatus. Dėkuoju, Kefrin, ponas Džiurek. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na taip nusikaltimai prieš vaikus, tokių nusikaltimų propagavimas tai yra e, didelė dėmė visuomenėje ir tikrai reikėtų negalestingai kovoti su tokiamis apraiškomis. Dėkoju ponai Koracai, nes kalbame apie e, tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimus, bendrą europinę problemą, tik bendrai galime šias problemas ir kaip žinia, internetas nesustoja ties valstybių narių sienomis. Taigi manau, jog turėtume giliau pažvelgti į šią problemą. Aš e, savo pakeitimais pateikiu platesnį kultūrinį kontekstą. Primenu, pavyzdžiui, dvi Ženevos konvencijas, pagal kurias valstybės narės privalo įpareigojamos kovoti su vaikų pornografija, tačiau nesilaiko šių įsipareigojimų. Taip pat priminsiu ir konvenciją dėl E, tarp valstybinių e, televizijos laidų transliavimo, kuri numato pareigojimą uždrausti tokio turinio platinimą. Be to, mes kalbame apie e, išnaudojančią pornografiją ir vienas iš didžiausių vienas didžiausių vaikų išnaudotų yra Jozefas Fricelis iš Austrijos jis buvo patologiškas patolo, e, pornografijos vartotojas ir po to jis perėjo ir jau prie veiksmų. Taigi, um, norėčiau priminti, kad mūsų šnūdienos masinė kultūra yra pernelyg erotizuota ir to pasiekoje yra pažeidžiamas bendras padarumo jausmas. Ir tai atveda link to, ką sakė pranešė, pirmiausia, merginos raginamos kažką daryti, galbūt e, santykiuose su vaikinu, o po to visą tai patenka į viešumą per internetą. Todėl e, reikėtų tokių sprendimų, kurie e, spręstų problemos šaknis patologišką elgesį. Dėkoju. Suteiksiu žodį pranešėjai ir prašysiu apibendrinti komitete balsami vyks lapkričio 21 dieną. Prašau. Džin, ar dar norite ką nors pridurti? Būtent todėl jūs ir atvykote. Džin, prašau žodis jums. Dėkoju. Nesu tikra, ar sugebėsiu ką nors pridurti prie to, kas jau nuskambėjo. Manau, jog pats pranešimas, pirminis pranešimas jau buvo pakankamai stiprus ir mūsų pateikti pakeitimai iš esmės susiję, susiję su tais duomenimis, kuriuos reikia turėti, kurių šiuo metu trūksta, taip pat jie susijęs su e, bendradarbiavimo stoka tarp valstybių narių, būtent šioje konkrečioje srityje. Ir Vienas iš tų dalykų, kurį norėjome atkreipti dėmesį, tai yra informacijos mainai, pavyzdžiui, tarp teisėtvarkos institucijų ir turime pasirūpinti, kad ši informacija, kuri keičiamasi, būtų saugiai teikiama, jie būtų keičiamas saugiai, tam, kad tai netaptų papildomų atskirų slaptų šaltinių. Džiugu, kad dabar uh, diskusijose kalbama ir apie tai, kas vertiname kaip vaiko išnaudojimas. Na ir taip yra ir parengta kalb... direktyvos įgyvenimo ataskaita, galbūt e, ne, yra kažkokios bendro diskusijos, kaip į tai žiūrime, tai kalbame apie įgyvenimo ataskaitą. Mes E, siūlome pakeitimų dėl tų, kad e, asmenys e, teisti dėl vaiko išnaudojimo būtų labiau stebimi, stebimas ma, bendra jų situacija. Na ir, ir na, aišku, tai yra toks rimtas atsakas į gyvenimo ataskaitą, o kartas į tai, kad trūksta to gyvenimo. Nes visi sutinkame dėl to, kad kalba eina apie itin svarbu rimtą dalyką ir svarbu, kad valstybės narės e, pasispaustų ir pradėtų energingiau kovoti su šia rykšte. Dėkoju. Na, matau, kad nėra daugiau kitų šešėlinių pranešėjų esančių salėje, nepageidavo kiti dalyviai pasisakyti. Marija, ar norėtumėte apibendrinti? Dėkuoju, Klodai, dėkuoju, ponė pirmininkė. Tikrai labai džiugu, kad toks platus sutarimas tarp visų politinių frakcijų. Labai norėčiau padėkoti ir visiems šešėliniams pranešėjams ir jums, Katarina. Manau, kad tie kultūriniai pokyčiai, kurios e, minėjo, tai yra susijęs su vaikų mokymu, vaikų įgalinimu. Tai, ir, tai yra labai svarbi, stipri priemonė, kuri leistų kovoti su vaikų išnaudojimu. Tačiau, kai kalbame apie internetą, tai niekada nežinai, kas slypi internete už kontaktą bandančių užmėgsti asmens. Tačiau visas vaikų tvirkdymas ir visa problematika internete. Taip, dėl informacijos saugumo taip pat labai sutinku. Taigi, ši ataskaita yra galimybė e, padaryti spaudimą valstybėms narėms tam, kad jos dėtų didesnės pastangas e, įgyvendinamas direktyvą, užtikrinamas atitikčiai jai. Ir manau, kad taip galime apjungti e, jėgas ir siekti nulinės vaikų pornografijos tolerancijos. Ir šimta procentų turi būti aišku štai kas. Aš esu už privatumą, tačiau kai kalba apie teisėtvarkos institucijos, kurios mums e, nurodo, kad yra didelis iššūkis apsaugoti vaikus nuo nusikaltimų, ypač internete, o pas priemonių, turimų priemonių rinkinys yra ribotas, o nusikaltėliai naudoja naujas technologijas, ieško kūrybingų sprendimų, tai mes turime tai daryti. Ir privatumo ideologija neturėtų užsukliudyti mums e, investuoti į naujoviškas priemonės kovai su nusikalstimus su prieš vaikus. Dėkoju, linkiu sėkmės jums dirbantį šiuo pranešimu, dėkoju visiems dalyvavusiems diskusijose, įskaitant ir šešėlinius pranešėjus. O dabar, kolegos, perkime prie 19 e, punkto, tai yra kovas vai... pinigų plavimų baudžiamosios teisės priemonėmis. Pranešės Ignacio Korau, jis mūsų tarpe, taigi jis pristatys pakeitimus dėl sumos direktyvos, kurios tikslas yra kovoti su pinigų plavimu per baudžiamosios teisės e, teikiamas galimybės ir rugsė 20 pranešėjas pristatė pranešimo mm, projektą. Birželio, birželio mėnesį buvo patvirtinas bendrasis požiūris na, ir e, kalba eina apie pinigų plovimą, sankcijas, yra 122 e, pakeitimai, pradedant e, pakeitimais, pavyzdžiui, self-laundering, pačių plo, vykdomas pinigų plovimas. Ir dabar suteiksiu žodį pranešėjai, po to šešėliniams pranešėjams ir kitiems interesuotams e, šiomis diskusijomis. Dėkuoju. E, kolegos, suprantu, kad e, ketvirtadienio popietė ryte buvo daug darbo, taigi dėkuoju visiems dalyvaujantiems šioje diskusijoje ir dabar suteiksiu žodį ponui pranešėjai, ponui Korarai ko. Grazie, prezidente. Bene, innanzitutto io. Eh... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams už daugybę e, pateiktų pakeitimų. E, tai rodo, kad kolegos labai susipažinę su e, šiuo mūsų svarstomu klausimu. Gavome 182 pakeitimus ir tikimės to pagrindu parengti gerų kompromisų. Dauguma a, yra papildantis pakeitimai ir aš labai stengsiuosi dirbti kartu su šešėliniais, kad būtų suformuota bendra pozicija, kad galima greičiau turint omenyje, kaip, kad yra vėlavimas jau atsiliekama nuo tvarkaraščio, kaip, kaip mes kalbėjome ankstesniuose sutikimuose. Aš tikiuosi, kad tikrai sugebėsime prisivyti, kadangi pozicijos yra pakankamai panašios ir aš gal aptarsiu tik tai kai kuriuos iš pakeitimų. Mm, po to perduosiu kitiems šešėlinėms žodį. Mes galvojame, kad yra kai kurie dalykai, kurie būtinai turi būti įtraukti į pranešimą. Mes sveikiname tai, kad, pavyzdžiui, fiskaliniai nusikaltimai yra įtraukti į sąrašą nusikaltimų, kurie aptariami čia. Nes iš tikrųjų, tai pinigai, kurie nepatenka mokesčių inspekcijoms, yra nukreipiami e, atimami iš, iš tikrosios e, realios ekonomikos nukeliavo visai kitur. Ir mes galvame, kad tie, kas nesilaiko tai, taisyklių, turi būti baudžiami. Toliau. Tik tai mm, paties turėjimo kriminalizavimas nebūtų tinkamas. Pavyzdžiui, sakykime, E, sakykime, žmogus e, turi dviratį, kurį nusipirko, e, o prieš tai jis buvo voktas, sakykime. Aš kol kas esu suformavęs bendrą sutarimą su kitais šešėliniais, ko, ko mes siekėme dėl to pirminio požiūrio ir aš norėčiau ir toliau pasistengti ginti pakeitimus tą kryptimį čia galėtumėm kalbėti apie tokius gal du pagrindinius kelius, kad reikia ir apginti teises, bet reikia mm, bausti už labai rimt, e, sunkius nusikaltimus, korupciją ir, ir, ir panašiai. Tai tas toks dvigubas požiūris būtų taikomas kaip taisyklė, bet aišku, reikia atsižvelgti ir valstybių narių nuostatas Dabar dėl sankcijų. Aš pasižymėjau šešėlinių pranešėjų komentarus. Pavyzdžiui, jeigu yra sunkinančio aplinkybių, jeigu norime tai sureaguoti, gali būti tam tikrų sankcijų kombinacija galbūt taikoma. Arba, pavyzdžiui, draudimai valstybės pareigūnams ar, ar kitiem asmenėms e, dirbti viešose pareigose valstybinėse pareigose. Toliau e, teismų bendarbiavimas, e, teisės saugos tarnybų bendarbiavimas atliekant tyrimą, ypač kai eina kalba, pavyzdžiui, apie virtualios valiutos panaudojimą ar kibernetinius nusikaltimus, tai yra tos tokias modernes nusikaltimo rūšis. Aišku, Labai svarbu, aišku, pinigų plovimo nusikaltimus vertinti kaip sunkius nusikaltimus. Ir, aišku, kai kurių kai, kai kuriais atvejais galbūt nuomonės išsiskiria, bet na, nereikėtų čia pernelyg plačiai atverti tų klausimų, klausimų diskusiją. Aš, aš suprantu, aišku, kad lauks mūsų rimtos teisinės diskusijos dėl tokio tipo nusikaltimų visų detalių ir aspektų, bet mes tenksimės parengti kaip galima geresnį sprendimą dėl uh, visų tų argumentų. Mes galvojame, kad procedūrinės teisės visuomet turi būti garantuojamos ir mes pasistengsime, kad tai atsispindėtų galutinėme pranešimo tekste. Pavyzdžiui, yra pakeitimas, kur kalba apie įsigijimą, turėjimą ar pardavimą ar mokėjimą už prekes ar paslaugas kai, kuomet kažkas turi teisę tai nusipirkti ar parduoti. Aš noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už visus patiktus pakeitimus ir tikrai labai tikiuosi, kad sugebėsime pasiekti kompromisu. Ačiū, ponai Korau. Dabar šešėlinių pranešėjų išklausysime. Visų pirma, ponė Monika Holmaer apie pavardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti kolegoms, tiek pranešėjai, tiek šešėlinėms pranešėjams. Taip pat dėkoju ir komisijai už puikų intensyvų bendradarbiavimą. Mm, apžvelgiau visus e, siūlomus pakeitimus ir teko konsultuoti, jog dėl daugelio dalykų sutarėme. Na, Yra dar tam tikrų niuansų, dėl kurių turime papildomų siūlymų ir mm, jie visai prasmingi. Pirmiausia, e, gerai, kad sutarime, jog reikia nustatyti minimales e, bausmes e, tarkim, kad nebūtų kalbama, jeigu yra kažkokių sunkinančių ap, aplinkybių, kad būtų atsisakyta minimalios bausmės, tarkim, negalima būtų išsisukti piniginę baudą, kad tikrai būtų nustatoma minimali bausmė. Taip pat nuorada į 14 metų direktyvą dėl e, iš nusikalstamos veikos gauto pelno konfiskavimo. Taigi ir šiuo atveju tai, kas siūloma, mums tinka. Na ir iš esmės nebejoju, kad čia pavyks rasti tinkamą sprendimą. Yra tam tikrų aspektų, dėl kurių esu nusiteikusi kritiškai, viską vertinu kiek kitaip. Tarkim, klausimas, ar gali kažkam primesti prievalę įrodinėti. Tarkim, jeigu asmens sąskaitoje randi pinigus, tai tuomet gerai numatyti pareigoti asmenį įrodyti, iš kur tie pinigai. Tačiau, tarkim, jeigu E, tas tie pinigai yra kaip ir priskirti asmenį, tačiau ne jo vardu ir tas asmo ir iš kitos šalies. Ir tas asmo negali įrodyti, kad tai nėra jo sąskaita. Aš padariau bandymą Vokietijoje. Turiu pavyzdį iš šeimos savo e, giminės. Ir 12 metų užtriko, kol pavyko įrodyti nekaltumą. Na, nu, jeigu bandai Lichtensteino, Kanados, Šveicarijos bankus e, kaip nors išjudinti, įrodyti, kad tai nėra tavo sąskaita, tai mes negavome jokių mm, įtikinančių atsakymų iš bankų ar tokių atsakymų, kurie mus tenkintų. Ir bankai negalėjo mums pateikti e, tinkamų įrodymų, nes ten tuo metu buvo sąskaitų, kurių savininkai ir patiems šveicarijos bankams buvo nežinomi. Savininkai vadinosi kudikėlis Jėzus, Santa Klausas ir nežinau kas. Taigi e, sudėtinga gauti tokius įrodymus ir tuomet institucijos turi būti pareigotas išsiaiškinti, kam priklauso tos sąskaitos ir įrodinimo naštos E, įrodymas turėtų e, būti tokiais atvejais, kai, tarkim, ten pono Müllerio sąskaitoje staiga atsiranda 200 tūkstančių ar 2 milijonai eurų ir jis jau turi įrodyti, iš kur jie atsirado. Tačiau e, svetimi trečiųjų asmenų, svetimas trečiųjų asmenų sąskaitos man kelia problemų ir ar kalba eitų sklypus ar sąskaitas beneficial owner. Tai yra asmuo turintis naudos. Savininkas turintis naudo, tai turėtų būti aiškiai apibriešta, nes iš tikrųjų gali būti, kad yra nesusijusių nekaltų trečiųjų asmenų, kurie po to turi rodinėti, kad jie nekalti, nes tas beneficial owner, savininkas gaunantis naudos, būtent ta savoka turėtų būti kiek įmanoma siauriau apibriešta, kad galėtume apgręžti įrodinimą naštą. Nes, pavyzdžiui, Vokietijos su sklypais yra panašių problemų, kai sunku įrodyti, kam priklausai ar kam nepriklausai. Nes kartais gali būti, kad yra nurodytas kitas vardas, pavardė, ar ten turbūt teisininko, advokato e, adresas, pavardė. Ne, reikia numatyti prievalį išsiaiškinti, kas iš tikrųjų naudojasi sąskaitą ir tas asmo turi turėti įrodinimo pareigą. Aš turiu, kaip jau minėjau, patirties iš savo šeimos, savo gyvinės ir iš tikrųjų teko griebtis įvairiausių neįtikėtinų priemonių, kol galėjome įrodyti, kam iš tikrųjų priklauso sąskaita. Taigi, ir net teko nukrypti nuo teisų, nuo to kelio tais laikais, kad galėtume įrodyti nekaltumą. Na, na taip, mes galiausiai išsiaiškiname. Bet čia kitas dalykas. Toliau, politically exposed person, as politiškai žinomas asmuo ar spaudimą patirintis asmuo. Tai bandžiau pasiaiškinti ir tai susijęs su direktyva, e, kuri susijusi su konfidencialumo reikalavimais. Pavyzdžiui, pas mus tai yra notarai ar kiti asmenys, kurie atsakingi už įvertimą, už kontrolę. Uh, ir valstybės vardu atlieka vertinimus ir tai gali turėti rimtų pasiekmių. Ir mano manimu, šie esmenys yra vertinti kaip turintis ypatingą atsakomybę, tačiau tai nėra politinio pobūdžio atsakomybė. Nes jeigu kažkas išduoda kažkokį tai sertifikatą, mes turime galėt pasitikėti, kad tas sertifikatas atliktas atlikus tinkamą vertinimą. Ar tai būtų apskaitos vertinimas, ar buhalterijos, ar kit, kažkoks kitoks vertinimas. Mm, nes jeigu bandoma, uh, tarkim, plauti pinigus, turime pasikliauti, kad tas testatorius, tas įvertintas, kontroliuotas mm, nepiknaudžiavo. Dėkoju. E, išsakėte įdomių dalykų dėl tos nekaltumo prezumcijos. Pane Grisbek, dirbatės nekaltumo prezumciją ir atitinkamą direktyvą, būtų įdomu išgirsti jos nuomonę, tačiau supratau jūsų mintį ir aišku, įdomu būtų išgirsti ir iš pranešės, kaip jį vertina šias pastabas, o SND šešėlinė pranešė yra Ane Gomes. Labai ačiū, pritariu Monikai ir dėkoju pranešėjai už bendrą darbą. Tikrai suderinom labai daug pozicijų, atlikome labai daug darbo ir derinome skirtingus požiūrius judėjimai prieki. Sutelčiau dėmesį dabar į tuos dalykus, kurie uh, Mm, dėl kurių aš pateikiau pakeitimų, kurie mano manimo yra ypatingai svarbus. Mokesniai nusikaltimai. Jie yra um, komisijos pasiūlyme vadinami predicate offense, pirminiais nusikaltimais, tačiau čia daug um, savos nuožiūros laisvės, veikimo laisvės yra paliekama valstybėms narėms apibriežti, kas tai yra tokie tie pirminiai nusikaltimai čia mokesčių sukčiavimo ar mokesčių slėpimo, bet kokia atveju gali būti, gali patekti į tą sritį, jeigu yra tam tikros sumos ir tai viršytos, jeigu yra tie sukčiavimo manevrai sistemingi ir panašiai. Komisijos pasiūlyme ir tarybos bendrame požiūrėje yra išsakoma, kad pinigų, tam, kad pinigų plovimo prevencijos um, teisės aktai būtų efektyvus prieš terorizmo finansavimą, reikia galvoti ne vien tik tai apie specifinį specifinį a, nusikaltimą apibūdinimą ar ankstesnius teistumus. Ne, persiekimas už pinigų plavimą taip pat nes, neturi susidurti su tomis kliūtimis, kad pavyzdžiui, tai, sakykime, pirminis nusikaltimas buvo įvykdytas kitoje valstybėje narėje, trečiojoje valstybėje. Aš tikrai sutinku su tuo iš principo. A, Savo pakeitimuose aš norėjau suteikti galimybės valstybėms narėms persekioti už pinigų plovimo nusikaltimus, nežiūrinti tai, kur pirminis tas nusikaltimas um, įgyjimo yra uh, įvykdytas iš tikrųjų, kai eina kalba apie organizuotą nusikalstamumą, kontrabandą, uh, narkotikais, uh, žmogų priekybą, taip, priekybą žmonėmis ir taip toliau, tai aktualu. Toliau reikia kriminalizuoti um, ir. Uh, aplaidumo atvejus. Aišku, reikia užtikrinti proporcingumą ir savo pakeitime aš e, riboju baudimą už e, aplaidumą, kad, kad už tai būtų baudžiamas tik tai tam tikri subjektai, kurie privalo laikytis reikiamo budrumo atsargumo pagal direktyvą. Aišku, tokios, e, tokie subjektai puikiai žino, kokia yra rizika. Ir nacionalinės valdžios institucijos tokiais atvejais privalo persekioti tais atvejais, kuomet yra Mm, sakykime, tokie atvejai, kuomet įrodymų pagrindų visiškai aišku, kad įtariamas asmuo turėjo suvokti, turėjo žinoti, kad tas turtas įgytas neteisėtai. Uh, Kom, galiausiai komisijos pasiūlyme yra numatoma, kad, sakykime, jeigu jūs esate būtent toks subjektas, kuris privalėjote žinoti apie ir, ir suprasti apie tokią nusikalstamą veiką, tai ir jeigu taip yra, tai tuomet tai turi būti laikoma apsunkinančia aplinkybė. Aš sutinku ir aš, ir aš dar papildžiau, kad jeigu eina kalba apie o, politinius asmenis, o, politinės svarbos asmenys, tai tuomet tai tikrai turi būti sunkinanti aplinkybė. Ir aš pritarčiau tam, ką kolegos sakė dėl minimalių e, bausmių. Ir aš įvedu dar ir savoką, kad turi būti minimalios kalėjimo, laisvės atėmimo bausmės, kurie dalyvauja nusikal... nusikalstamoje veikoje, būtent esant tokioms sunkinančioms aplinkybėms. Monika Makovei, atsiprašau, šešėlinė. Mulțumesc. În primul rând, îi mulțumesc. Labai ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti Ignacijo už visas įdėtas pastangas, už tikrai mm, nuostabius pasiūlymus. Noriu padėkoti kolegoms, kurie pateikė panašių pakeitimų. Dėl kai kurių, beje, vyko karštos diskusijos, bet aš tikiuosi, kad mes suformuosime kompromisus. Mano pakeitimai būtų dėl štai ko. Turime turėti galimybę net jeigu asmuo nėra nuteistas už tą veiklą, kurios pagalba jisai gavo pinigus, kuriuos paskui splauna, vis tiek kai kuriuose valstybėse ir kai, kai kuriuose valstybėse tai yra nus, traktuojama kaip nusikalstama veika, kitur ne. Uh, Aš sakyčiau, kad tai turi būti nusikalstama veika ir, aišku, e, to pasiekoje turi būti konfiskacija. E, aišku, kalbame apie baudžiamosios teisės priemonės, mes kalbame būtent apie predicate offense, pirminį nusikaltimą. Jeigu asmuo yra kaltas, nes dalyvavo korupcijoje ir tie pinigai yra gauti korupcijos keliu, tai nereikia jokių papildomų įrodymų Toliau dėl neteisėtų būdų gautų turtų, kurie viršyje teisėtas pajamas, tai įtariamas asmuo turi įrodyti, kad e, tokio turto, tokių pinigų šaltinis yra teisėtas, tais atvejais, jeigu yra to asmens teisėtos pajamos viršytos. Čia aš laikyčiau e, kitokios nuomonės nei ponia Holmeier dėl įrodinėjimo naštos. Jeigu asmuo turi tam tikras teisėtas pajamas, sakykime, milijonas eurų, tačiau to asmens turtas siekia gal 10 milijonų eurų. Tai čia nėra o, um, įrodinimo naštos apgrėžimas, čia yra gynyba. O, teismas reikalaus, kad prokuroras įrodytų, o, koks yra tikras tas turtas, iš kur jis įgytas ir taip toliau, ir kokios yra tos mens teisėtai įrodomas pajamos. Ir jeigu yra neproporcingai didelis skirtumas, tai aišku, asmo turi apsiginti. Uh, Tai pirmas žingsnis yra žengiamas e, kaltintojo. Jeigu esi kaltinamas kažkuo tai, tai e, kad tavo turtas yra pernelyg didelis, tai aišku, paskui turi įrodyti, kad tavo turtas įgytas teisėtai. Tai aš tikrai pasisakyčiau už tai, kad e, būtent, kad tai būtų įvardyta, kad, tas, kad turto yra neteisėta kilmė. Aišku, Yra atvejų, kuomet, sakykime, yra bankų pervedimai keisti grinų pinigų srautai, sakykime. Aš manau, kad didžiulis žingsnis į priekį tai būtų, jeigu iš tikrųjų yra asmenys, kurie sugeba per trečius asmenys visą tai padaryti ir, ir nė, nėra galimybės atsekti, jų niekad, niekaip nebus galima sugauti. Tai aš galvoju, kad iš tikrųjų uh, direktyvą pinigų, dėl pinigų plovimo mes turėtumėm numatyti nuostatą, kuri draustų tam tikras veikas, tam, kad būtų galima atsekti tas kompanijas. Taigi, problema yra ta, kad vienur ta veika yra draudžiama, kitur ne. Reikia drausti tokias veikas visur. Pavyzdžiui, Rumunijoje labai mažai yra tokių ribojimų ir draudimų. Aš kalbėčiau, pavyzdžiui, apie anoniminius dokumentus, vertybinius popierius, pavyzdžiui, Um, tol, kol, jeigu turi tokius anoniminius vertybinius popierius, esi uh, kompanijos akcininkas tom, to, tol, kol tavo rankos yra tas dokumentas. Bet paskui tą dokumentą gali perduoti, sakykime, pusbroliui ir tada pusbrolis yra savininkas, bet niekas neregistruoja tų savininkų ir niekas nežino, kad tu esi teisėtas kompanijos savininkas ar, ar, ar uh, turi akcijų daugumą. Ir bet, kurį, bet kuriuo momentu gal, tas akcijų savininkas gali pasikeisti ir, ir neįmanoma bus atsekti to ir nebus įmanoma kovoti su sukčiavimu. Toliau dar vienas aspektas. E, Informacinių technologijų nusikaltimai labai paplitę. Kibernetinė erdvė dėje nėra reguliuojama. Mm, kalbėčiau apie bitkoiną, kriptovaliutą, virtualią valiutą. Mes turime ir kibernetinius išpolius, kuomet sakykime, jūsų mm, kompiuterį dėgiamas virusas ir paskui iš tavęs reikalaujama išpirkos kažkokių kažkokios sumos pinigų tam, kad galėtum susigražinti duomenys, kurie buvo tavo kompiuteryje. Tai pateikiamais pakeitimais mes reikalaujame, kad būtų numatytos priemonės tiem, kas kovoja su kibernetiniais nusikaltimais, teisės saugos tarnyboms, kad jos galėtų kovoti būtent su tokiais programišiais, su tais, kas reikalauja tokių išpirkų Na ir galiausiai reikia griežtesnių bausmių politinės svarbos asmenims. Asmenims ir kompanijoms, kurie plauna pinigus, jiem turi būti, sakykime, politikai turi nešti atitinkamą atsakomybę. Ir aišku, kad bausmės turi numatytos būti griežtesnės. Uh, tol, kol politikai yra valdžioje, jie turi galimybę prieiti prie lėšų. Ir todėl aišku, kad mm, jie turi galimybę vykdyti visokią veiklą, tai aišku, kad jie, jų, jiem ir atsakomybė turi tekti daug didesnė dėl sąskaitų atidarimo, dėl pinigų pervedimo ir panašių dalykų. Jį, turi būti daug griežtesnės ir bausmės, jeigu yra kažkas blag, dar, daroma blogai. Dabar dėl viešo pirkimo sutarčių. Jeigu, sakykime, eina kalba apie merus, ministrus ar, ar panašiai, jeigu jie padaro kažkokių tokių mm, pas, pažeidimų, tai jiem turi būti uždrausta to, užimti pareigas tam tikrą laiką. Tai tiek. Kitą savaitę laukti susitikimų su šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Thank you. Ačiū. Ar norėjot sugrįžti? Gerbiami kolegos, dar prie to, ką sakė Monika, norėčiau pridurti vieną sakinį. Monika, man susidarė įspūdis, kad e, daugelis ES direktyvų nėra įgyvendinta. Pavyzdžiui, sąskaita be nenurodant savininko net neturėtų egzistuoti. Pavyzdžiui, Austrinkščių ir kai kur kitur Taip, buvo sąskaitų, kuriuose prie savininko buvo nurodyta kūdikėlis Jėzus, X-Men ir taip toliau. Tai uždrausta, jau seniai uždrausta. Na, o kitas dalykas tai yra, tai um, savininkas turintis naudos. Panama dokumentų. Uh, Komitete tai matome, kad neretai yra konstrukcija, kuri paslėpia uh, tikrai savininką. Ir kai išspręsime šią problemą, išgliaudysime šį riešutėlį, tai tuomet jau žinosime, kas yra tikrasis savininkas, kokia be būtų forma, virtuali, reali ir taip toliau. Todėl e, savoka beneficial owner, savininkas gantis naudos, kaip tik ir leis išsiaiškinti, kas yra tikrasis savininkas. Ir jeigu e, institucijos, įstaigos turi pagristą interesą, tai ar prokuratūra, ar mokesčių inspektus turi turėti šimtų procentų prieigą prie reikalingos informacijos. Nes nebejoju, kad institucijos atsargiai, atsakingai elgsis šią informaciją ir jos turi turi galimybę išsiaiškinti, kas yra naudos gaunantis savininkas ir reikalu esant pradėti prieš jį tyrimą. Taigi turėtume kurti sisteminės struktūras, kurios leistų tai įgyvendinti. O komisija įvertindama direktyvos taikymą ir gyvenimą bet kurioje valstybė narėje e, turės atspirties tašką, nes kol kas įgyvendinant tam tikras direktyvas trūksta gyvenimo. Tai tikrai e, mane tai nepaprastai piktina. Mes galime išsigalvoti puikiausių dalykų, o kažkur vis dar įmanoma turėti sąskaitą, nenurodant jos savininko, nors tai senai uždrausta. Taigi dar kartą pamirtinėsiu, tas, sa, ta savoka apibrieštis naudą gaunantis savininkas kaip tik ir leis užkaišyti tą vis dar egzistuojančią spragą. Dėkuoju. Uh, Prašyčiau labai trumpai. Visiškai sutinku su tavimi, Monika. Mes stiekėmės, kad tos direktyvos būtų įgyvendintos. Pavyzdžiui, dabar Rumunijos parlamente yra diskutuojama apie ketvirtąją pinigų plovimo direktyvą. ES keturios valstybės - Ispanija, Portugalija, Rumunija ir dar viena - neturi, kuriuose nėra E, ribų toms pagrindinėms akcijoms. Aš esu penktosios direktyvos e, tema pranešėja taip pat ir galiu pasakyti, kad tai yra tikra kova. Mes turime kovoti už tai, kad galėtumėm e, gauti informaciją apie pelną gaunančius įmonių ir holdingų savininkus. Todėl aš stengiuosi visur čia ir parlamente žiūrėti, ką mūsų valstybės daro ir e, tikiuosi, kad mūsų vyriausybės turėtų būti labiau atsakingos savo žmonėms. Ana Gomes, prašyčiau labai greitai, aš sutinku su Monika, bet noriu tik tai pataisyti, kad mano valstybėje ką tik buvo uždraustos tos. Nevardinės paskolos. Tai yra e, procesas, kuris leidžia registruoti uh, E, naudą gaunančius e, akcininkus. Aš manau, kad mūsų pavyzdys yra pakankamai geras. Nors nu, dabar žiūriu į šešėlinį pranešėją ir žiūriu, e, kaip būtų galima mąstyti Libė komitete Europos parlamente, ar galim bendrą poziciją apibriežti? Vieną minutėlę prašyčiau dar. Ar norit komisijos atstovo? Tai turbūt pratidintų mūsų diskusiją. Katarina, ar norėjai e, prisidėti? Tikrai? Labai ačiū. Atsiprašau, bet aš turėsiu greitai išeiti, kitą kartą pasisakysiu, ne dabar. Gracias. Žinau, kad tau tema labai rūpi. Suprantu, kad ketvirtadienis po pietų. EPP pranešėjas ir trumpai prašau ir paskui komisijos atstovas. Ačiū, pirmininkė. 108 pateikti pakeitimai ir dabar matome, kokiu pakeitimu yra pateikta parlamente. Galiu pasakyti, kad esu gana optimistiškai nusiteikęs, ne tik todėl, kad jūs uh, E, daugumą mūsų idėjų išlaikote, bet ir išdėstote, kaip e, jūsų Libė komiteto pozicija atrodo, kuri, mano nuomonė, yra labai gera. Aš manau, kad kai kurie pakeitimai tik e, padidins atgrasimo mastą, pavyzdžiui, papildomas kriminalinės sankcijos. Kitas dalykas, galėsime pagreitinti bendradarbiavimą tarp prokuratūrų, kai bylos yra tarptautinio masto. Kaip pranešėjai yra Nagomiška, tik sakė, čia kalbame apie atvejus, kai pelnas ateina iš kitoje valstybėje išplautų pinigų. Ir kyla klausimas, ar valstybės narės gali apriboti e, baudžiamą įtyrimą dėl pinigų plovimą, jeigu nusikaltimas yra daromas kitoje valstybėje, nors toje valstybėje ir tai traktuojama kaip nusikaltimas. Jeigu kalbam apie piratavimą, korupciją, priekybę žmonėmis, seksualinį išnaudojimą. Tai trečiosiose valstybėse yra labai daug spragų ir gali būti sunku įrodyti, kad tokių nusikaltimų uh, e, pelno tyrimas ES e, gali baigtis be jokių sankcijų. Tuo pat metu turime pripažinti, kad nacionalinė užimoji politika ir ES viduje skiriasi nuo uh, aborto ir narkomanijos e, reglamentavimo Azijoje. Todėl lengviausia būtų išbraukti tam tikrą sąlygą eiliai nusikaltimų. Pranešėja iš savo pranešime apie tai kalba, Ana Gomes ir Katrina Tyčia apie tai savo pakeitimuose kalba taip pat. Porą tik komentarų turiu. Uh, Vienas iš e, pagrindinių tikslų dokumento mastas turi būti pakankamai platus, kad apimtam visus sunkius nusikaltimus, įskaitant mokestinius nusikaltimus. Mes suprantame, kad jūs norite surašyti kuo daugiau ir esame pasirengę tai su jumis aptarti. E, plovimas savo labui. Tai labai sunku aptarti, nes dauguma nusikaltelių e, suvokia, kad pinigų plovimas yra nesunkiai paslėpiamas nusikaltimas. Galiausiai e, baudžiamojo nusikaltimo tyrimas, e, belaukiant sprendimo dėl pinigų plovimo, e, mes nusprendėme šią temą kol kas sustabdyti ir palikti vėlesniam laikui. Esame pasirengę laukti jūsų nusikaltimų ir e, lapkričio 30 dieną lauksime balsavimo rezultatų. Ačiū, grįžtu prie pranešėjo Ignacijo, prašau apibendrinkite. Labai ačiū. Aš džiaugiuosi, kad mes pradėjome tokią plačią diskusiją. Nors galbūt e, mes čia ir peržengėme šios direktyvos ribas. Tačiau visuomet įdomu apie tai kalbėti parlamento komitete. Nes čia patys komiteto nariai tarpusavį e, diskutuoja realiai. Dabargi, įrodymų našta. Aš norėčiau tik priminti tai, ką Monika Holmaier ką tik pasakė. Iš esmės, bet kokia ES nusikalstama sistema, įskaitant ir Italijos, nesieja įrodymų naštos e, perkelimo su pačiu nusikalsimu, greičiausiai yra galvojama apie prekių apsaugą ir čia kalbama tik apie prekių konfiskavimą. Kitaip tariant, tai yra prevencinė priemonė, o ne kažkokia asmeninė priemonė siejama su pačiu nusikaltimu. Taigi šiuo atveju Aš nenorėčiau, kad išplėsime šios direktyvos apimti, gražinant įrodymų naštą su nusikalt, nusikaltimo tyrimui. E, šešto straipsnio B dalis. Ten kalbama apie sunkinančias aplinkybės ir ten yra paminėti tokie asmenys kaip apsunkinanti aplinkybė. Jau komisijos pasiūlyme apie tai yra kalbama. Aš nežinau, ar jūs apie tai klausėte Aš nežinau, ar jūs norėjote tokio požiūrio, bet uh, jūs esate, jeigu esate ypatingo, užmete ypatingas viešasias pareigas, e, tai jau yra apsunkinanti aplinkybė. Ana Gomeš kalbėjo, kad mokesiniai nusikaltimai yra biudžetiniai nusikaltimai. Mano nuomonė, mokestiniai nusikaltimai turėtų būti visuomet siejami kaip susijęs su biudžetu. Ir reikia galvoti, kaip Europoje suderinti šią nusikaltimą apibriežti. Bet tuo pat metu turime suvokti, kad tos pačios aplinkybės uh, turi būti vertinamos atsižvelgiant į skirtingų valstybių narių uh, uh, situaciją. 100 tūkstančių eurų uh, E, išplovimas gali būti traktuojamas kaip nusikaltimas vienoje valstybėje, bet kitoje ne. Todėl Europos komisija turėtų pirmiausia galvoti apie mokesinės nuostatas, kurios turi būti suderintos valstybėse narėse, tada būtų sažiningiau, ar ne? Nes tai reikštų, kad galime išvengti labai daug problemų, kurios kyla šiuo metu, kai žmonės paprasčiausiai pasirinko ES patogiausią sistemą. Kitaip tariant, Aš sutinku su to, ką jūs siūlote, bet aš nežinau, ar viską bus galima padaryti, žinant, kad valstybių narių sistemos labai ženkliai varijuoja. Dėl daugelio jūsų komentarų bendrai e, turiu pasakyti, kad su jumis sutinku. Mes be abejonės e, susitiksime ir vėliau, kad pasiektume kompromisu. Kitą savaitę du kartus yra numatytas to susitikimas ir tikiuosi, kad greitai galėsime rasti bendrą liniją e, šią temą. Ačiū visiems už komentarus ir už pakeitimus. Ačiū už atliktą darbą ir geros kloties organizuojant šešėlinius pranešimus, pranešėjų sustikimus. Ačiū šešėliniams pranešėjams, kurie atėjo. Balsavimas Libė komitete yra numatytas lapkričio 30 dieną. Dabar perinam prie kitų klausimų. Jeigu kitų klausimų nėra, tada skelbiu posėdžio pabaigą. Kitas posėdis lapkričio 6 dieną. Ačiū kolegos.